Okay, good morning. I think that uh, we haven't got everybody. Labas rytas. Pirmajam klausimui dar ne visi susirinko, bet man atrodo, kad yra pakankamai narių. Pirmiausia, darbo atvarkės projektas. Vienas uh, pakeitimas numatytas balsavimas dėl gozės pranešimo dėl euro monetų denominacijos ir techninių ypatybių E, jis e, nebus pateiktas balsavimui, nes Teisės reikalų komitetas vis dar neparengė nuomonės, bandysime jų laukti. Ir e, tada balsuosime tik po dviejų savaičių. Tikiuosi, kad dėl to jokių sunkumų mums neiškils. Bus kur kas geriau, jeigu palauksime Teisės komiteto nuomonės. Ir darbo atvarkėje mes turėsime dabar daugiau laiko ir paankstinsime visus numatytus laikus ir tikiuosi, kad kitoms svarboms diskusijoms liks daugiau laiko. Dabar pirmasis klausimas. Pono Derk Jan Epink pranešimas dėl makroekonominio disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų. Žodis Derkui. Ačiū ponė pirmininkė. Šių metų birželio mėnesį Europo komisija patvirtino pasiūlymą dėl e, reglamento dėl makroekonomikos disbalanso procedūrai būtinų statistinių duomenų teikimo ir kokybės. Jūs e, tą e, procedūrą žinote kaip MIP. Būtų kur kas geriau, jeigu pirmiausia būtų kalbama apie kokybę Bet e, esmė yra, kad šis parlamentas yra statomas nuo stogo link pamatų, o ne atvirkščiai. Todėl aš peržvelgsiu komisijos pasiūlymą e, Dekarto požiūrių vadovaudamasis. Taigi, ponė pirmininkė, noriu pasakyti, kad pirmiausia remiu šio pasiūlyto reglamento bendrai tikslą. Labai svarbu sustiprinti ES ekonomikos valdymą ir tam reikia uh, pagerintos statistikos stebėsenos e, programos e, MDP duomenims. E, žinant, kad dirbam vis dar nuo stogo link pamatų, aš manau, kad šis reglamentas turėtų būti suartintas su dabar egzistuojančiais reglamentais ir procedūromis. Jis turėtų būti traktuojamas kaip trūkstanti dėlionės detalė. Todėl aš siūlau, kad būtų sukurta MDP svarbių duomenų bazė, kuri egzistuotų greta procedūrinių MDP bazių. Pirmiausia, aš siūlau, kad būtų apribotas sankcijų taikymas ir jos būtų taikomas tik toms valstybėms, kurių valiuta yra euras, kaip kad yra MDP sistemoje. Antras dalykas, e, bet kokios nuobaudos surinktos tokiu būdu, turėtų būti skirtos Europos stabilumo mechanizmui, o ne ES biudžetui. Tai pasakytina taip pat apie MDP. Kitas trečias dalykas dėl teisinio pagrindo. Aš žinau, kad yra reiškiamas susirūpinimas, kad 338 sutarties straipsnis yra nepakankamas tam, kad sankcijos galėtų būti pritaiktos valstybėms narėms. Todėl aš įtraukiu vieną konstatuojamąją dalį, kurioje yra kreipiamasi Europos komisija, kad būtų apsvarstyta galimybė taikyti papildomą teisinį pagrindą, jeigu reikėtų. Pavyzdžiui, galėtų būti pritaikytas SES 121 straipsnio 6 punktas, 6 dalis. E, Ten yra kalbama apie ekonomikos valdyseną, e, o jie tuo straipsniu yra e, be kita ko pagrįstas ir MDP. Taip pat aš rekomenduoju, kad šis reglamentas būtų geriau suderintas su egzistuojančiais teisės aktais ir praktika Europos statistikos rytyje. Aš neketinu išradinėti nieko naujo ir nepasinaudosiu savo kolegos e, pono Van Gogh teksto formuluotę, kur yra kalbama apie Europos statistiką. Pavyzdžiui, kalbama apie e, formuluotę apie skirtingas e, suinteresuotus subjektus. Europos statistikos sistema ESS ir Europos centrinių bankų sistema ECBS abi atsako už daugelio statistinių duomenų e, sudarančių MDP svarbių duomenų pagrindą rengimą. Kaip sakė ponas Kvando, glaudus bendradarbiavimas tarp abiejų sistemų yra absoliučiai būtinas, kad būtų užtikrinta svarbių duomenų kokybė. Aš siūlau, kad e, komitetas dėl įsteigtas pinigų finansų ir mokėjimų balanso statistikai PFMBSK e, pateiktų konsultacijų apie e, praktinius sistemas. Mes žinome, kad šis komitetas turi daug patirties statistikos duomenų, kurie yra MDP svarbus duomenys srityje. Aš norėčiau pasakyti, kad ECB sistemoje e, E, labai svarbu vaidmenį atlieka MDB. Aš turiu pasakyti, kad ECB autonomiškumas priklauso tik nuo e, pinigų politikos. Kitais požiūriais Europos centrinis bankas yra institucija kaip ir visos kitos ir jai turėtų būti taikomos tokios pat skaidrumo ir atskaitomybės taisyklės. Dėl duomenų perdavimo komisijai. Aš manau, kad siūlomame reglamente turėtų būti paaiškintas duomenų perdavimo, ataskaitų teikimo ir komunikacijos procesas. Ypač aš siūlau, kad pirmiausia būtų įtraukta galutinė data, kada e, Eurostatas turėtų parengti MDP suvestinį reikalingas laiko eilutes. E, tai sutelktų perdavimo e, procesą į mūsų konkretų tikslą. Ir antras dalykas naujienų pranešimo MDP suvesnius e, rodiklius skelbimo data turėtų būti numatyta, kad išorės pasaulis žinotų, kaip vyksta e, procesas. Tai yra skaidrumo aspektas. Kalbant dėl vadinamųjų tikslų ir siūlomų procedūrų veiksmingumo, manau, kad yra pakankamai potencialo padėčiai pagerinti. Pirmiausia, aš rekomenduoju, kad komandiruotės į valstybės narės būtų pavadintos vizitais dialogo tikslais. Aš asmeniškai manau, kad žodis komandiruotė yra gana e, painus. E, e, angliškai vartojama žodis mission, tai primena karinės arba bažnytinės misijas. Ir Tai man kelia rimtą susirūpinimą. Todėl aš siūlau, kad būtų naudojamas terminas vizitas dialogo tikslais. Tai leistų nurodyti, kad jie yra organizuojami duomenų kokybės vertinimui tai yra labiau kolegų patikrinimas, o ne preliudija į sankcijas. Sankcijos atsirastų tik tada, kai komisija atliktų tyrimus dėl, tyrimus dėl duomenų sąmoningo klaidingo pateikimo. Aš tikiuosi, kad mes sugebėsime atskirti vizitus dialogo tikslais ir tyrimus e, labai aiškiai. Galiausiai aš siūlau, kad Europos parlamentas e, laiku ir aktyviau įsitrauktų į šį procesą, ypač mūsų komitetas turėtų e, bendradarbiauti su nacionaliniais statistikos e, e, institucijų atstovais, kad jie dalyvautų klausimuose parlamente. Aš tikiuosi, kad mes su kolegomis šiame parlamente galėsime bendradarbiauti ir pasiekti konsensus. Ačiū. Uh, Labai ačiū dabar šešėliai pranešiai. Pirmasis EPP vardu uh, Herbertas Dorfmanas. Ačiū pirmininkė. Pritariu e, daugam iš to, ką sakė kolega Epingas. Mes iš tiesų turime siekti o, e, užsitikrinti gerus e, statistikos duomenys ir tai turi būti mūsų tikslas, jeigu norime, kad rinkos ekonomika deramai funkcionuotų. Ne visiškai sutinku su tuo, kad mes pradėjome statyti namą nuo stogo kalbėdami apie makroekonominę priežiūrą, visuomet žinojame, kad geri patikimi statistiniai duomenys yra būtina sąlyga visam mechanizmui funkcionuoti ir priežios architektūrai užtikrinti. Mes šį klausimą e, svarstėme kalbėdami apie šešių priemonių rinkinį. Tačiau šis naujas reglamentas bus naudingas ir reikalingas. Labai trumpai norėčiau paminėti kai kuriuos dalykus iš to, ką jūs sakėte. E, vizitų pavadinimas – Šis klausimas yra aptartas, bet reikia galvoti apie tvarkaraštį prievalės valstybėms narėms teikti statistinius duomenis e, laiku. Galbūt galėtume sugriežtinti atitinkamas formuluotės. Čia. Taip pat sutinku su tuo, kad reglamentas turi būti siemas su makroekonominės priežiūros e, reglamentų šešių priemonių, šešių dokumentų rinkinyje. Mums reikia e, tam tikro lankstumo dėl e, reikalaujamų duomenų pobūdžių. Žinome, kaip apsispręsta yra šešių dokumentų pakete, vyko ilgos diskusijos ir galiausiai buvo sutarta dėl to, kokie duomenys bus privalomi ir kokie bus naudojami kriterijai makroekonominėje priežiūroje. Būtent todėl šiuo atveju, kai apibrėžiame reikalavimus makroekonominiai priežiūrai, mes turime numatyti, kokių duomenų bus reikalaujama. Skirtumas tarp eurozonos ir kitų valstybių narių dėl statistikos kokybės. Manau, kad visos 28 valstybės narės turi būti traktuojamos vienodai. E, neturėtų būti dviejų pakopų sistemos, kur kai kurios valstybės narės turės e, atsakyti, jeigu nesilaiko taisyklių, kitos ne. Tai nebus naudinga vykdant makroekonominę priežiūrą ir statistiką E, reikalinga iš bet kokios šalies, ne tik eurozonos valstybių. Dėl sankcijų manau, kad turėtume e, glaudžiai derinti savo veiksmus su priemonėmis numatytomis šešių priemonių pakete. Galime kalbėti apie dviejų etapų sankcijų modelį. Pirmiausiai įspėjimas, e, indėlio sistemą, kaip kad ir šešių priemonių pakete. Antras etapas būtų toks, kad indėlis tampa bauda. Galėtume galvoti apie 5 BVP procentus, tai yra panašu kaip ir sankcijos numatytos šešių priemonių pakete dėl Europos centrinio banko. Sutinku su pranešėju dėl statistinių duomenų. Nemanau, kad Europos centrinis bankas e, turėtų e, slėptis už privatumo sienos. Statistiniai duomenys jų teikimas e, yra Vienas iš reikalavimų numatytų Centriniam bankui tai yra susijęs su skaidrumu jo veiklos. Dėkuoju pranešiai. Aš tikiuosi, kad mes visi rasime protingą sprendimą. Dabar e, socialistų vadu Jangong. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė. Prima, Norėčiau padėkoti pranešėjai už uh, kokybišką darbą. Tai yra klausimas uh, statistikos srityje, kuris atrodo yra e, kuris yra toks niekam neįdomus sausas dalykas. Mm. E, tai yra susijęs ekonomika ir tikslas e, mūsų yra derinti ekonominę politiką Europos Sąjungoje. Pasiūlyme numatyta sankcijos, jeigu nesilaikoma taisyklių dėl statistinių duomenų. E, tie duomenys turėtų būti labai aiškus ir pateikti kaip galima veiksmingiau. Ir tai yra susijęs su sektoriais E, kurie yra labai svarbus. Mes e, dirbame numatydami peržiūrėti statistikos visą sistemą Europos Sąjungoje ir žinome, kad komisija kovoja savo mūšius dėl tų dalykų. Mes e, giname savo pranešime idėją taikyti sankcijas E, bet kol kas nėra teisinio pagrindo judėti į priekį. Ir vis tik tai mes pirmininkaujančią šalį įtikiname, kad e, bus numatyti tie dalykai teisės akte dėl e, makronominio disbalanso procedūros. Bet kol kas nėra aiškaus teisinio pagrindo toms sankcijoms. Ir e, aš labai džiaugiuosi, kad e, pranešėjas bandė spręsti šią problemą, pasiūlydamas alternatyvų e, teisinį pagrindą, užuot nusileidęs ir atsisakęs to esminio parlamento reikalavimo. Ir dabar siūloma apsiriboti sankcijų taikymų eurozonos valstybėms pagal 121 sutarties straipsnį Ir pranešėjas taip pat e, siūlo sustiprinti e, parlamento vykdomą kontrolę Eurostato atžvilgių. Ir taip pat reikia šį pasiūlymą e, ginti. Tai yra 223 e, straipsnis reglamento. Kitas dalykas e, - vykdomieji ir deleguoti aktai. Aš nežinau, kodėl turėtume mes E, sutikti su tuo ir turėčiau alternatyvų pasiūlymą. E, kita vertus, mano komisija yra artimesnė dėl e, valstybių narių tam tikros informacijos, kai sunku identifikuoti ją ir taip pat dėl vizitų dialogo tikslais. Mes galime toliau diskutuoti dėl šių klausimų ir aš tikiuosi, kad mes susitarsime ir kad rezultatas bus geras. Labai ačiū. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Žalieji. Mūsų šešėlinis penšės yra Filip Lambert ir aš perskaitysiu jo pastabas. Norėtume padėkoti pranešėjui už jo labai gerai atliktą darbą. Remiame daugumą pranešėjo nuostatų, tokių kaip e, priežiūros vaidmens stiprinimas Europarlamentui 15-24 e, pakeitimuose, taip pat dėl to, kad komisijos misijos ir komandiruotės būtų pervadintos e, m, vizitais dialogo tikslais 15.8 e, straipsnėje 19 e, pakeitimas e, šalių galimybė paaiškinti, taip pat 21 pakeitime siūlomoms nuostoms, 22 pakeitime minimam teisiniam paaiškinimui. Tačiau turime rimtų abejonių dėl pirminio komisijos pasiūlymo proporcingumo. Manome, kad uh, reikėtų laipsniškesnės sistemos, kaip kad numatyta šešių dokumentų pakete dėl e, indėlio ir laikotarpio, per kurį turi būti ištaisyta padėtis dėl neaiškių duomenų. Mes taip pat manytume, kad bet kokia e, bauda turėtų būti pervedama ES biudžetą, kaip kad pradžioje siūlė komisija. Ačiū. Ar dar kas nors? Ne. E, man regis, kad komisijos atstovas norėtų pasisakyti. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Pirmiausiai e, pasakysiu, kad komisija E, džiaugiasi parama, kur išreikšta gerbiamo Epingo pranešimo projekte. Ir taip pat e, per diskusijas išiškėjo ta parama komisija, mano, kad e, gyvybinga, kokybiška stebėsienos sistema yra labai svarbi tiek šešių priemonių paketą gyvenant, tiek atliekant makroekonominę priežiūrą. E, dar labai trumpai galėčiau pristatyti porą elementų. Pirmiausiai dėl sankcijų. Pasiūlymo e, mintis yra ta, kad statis, manipuliavimas statistiniais duomenimis yra neprimtinas. Mums reikia galimybės e, veikti prieš tokį manipuliavimą ir dėl to kalbama apie sankcijų galimybę E, manipuliavimas statistiniais duomenimis gali vykti eurozonos valstybėse narėse ir nepriklausančiose eurozonos, eurozonai valstybėse narėse. Todėl mes savo pasiūlyme siūlome taikyti tai visoms valstybėms narėms. Taip, jeigu sankcijos bus e, taikomos visoms valstybėms narėms, e, verčia mus siūlyti, kad baudos bus pervestos į ES biudžetą. Kitas dalykas yra susijęs su teisiniu pagrindu. Mes pasižymėjome tai, kas buvo pasakyta ir toliau taip pat e, gilinsimės į šį techninį ir teisinį klausimą, bendradarbiaudami su parlamentu ir taryba. Dėl komandiruočių ar vizitų į valstybės narės Mūsų tikslas yra kartu su valstybėmis narėmis daryti viską, ko reikia, kad užtikrintume kokybiškų duomenų teikimą. E, stengsimės išvengti veiklos dubliavimo, dirbame su partneriais Europos statistikos sistemoje ir Europos centrinių bankų e, sistemoje, bet e, galimybė atlikti vizitus, jeigu E, matome, kad mūsų tikslų nesilaikoma, bus naudinga mums tam, kad būtų galima užtikrinti statistinių duomenų kokybę. Aš esu tikras, kad ateityje per diskusijas mes galėsime išsiaiškinti tuos sudėtingus klausimus, todėl ir toliau sieksime toliau dirbti su jūsų komitetu, mes e, vykdysime savo prievalės parlamento e, atšvilgių dėl statistinių duomenų perdavimo šioje srityje. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū, jeigu niekas nenori pasakyti, tai suteiksiu žodžiu pranešėjui. Ačiū pirmininkė. Dar porą pastebėjimų dėl to, kas sakė kolegos. Pirmiausia, dėl to, kas sakė kolega Dorfmanas. Dėl reglamento taikymo. Šis reglamentas dėl statistinių duomenų kokybės taikomas visoms valstybėms narėms, ne tik eurozonos šalims. E, makroekonominio disbalanso e, e, sistema, kaip žinia, taikoma visoms valstybėms narėms, apie tai kalbu reglamente, bet tai pat ir tiksliau sankcijos taikomos tik eurozonos valstybėms narėms, nors reikalavimai taikomi visoms valstybėms narėms. E, tokia dabar makroekonominio disbalanso problema. Kvankiok norėčiau padėkoti už jo e, pastabas. Mes ir anksčiau esame kalbėję su juo apie statistiką, gyvai diskutavę labai su juo. Dėl teisinio pagrindo kyla šiek tiek susirūpinimo, dėl to mes turime pasižiūrėti šį klausimą. E, ir džiugu, kad komisija pripažįsta problemą ir nori ją spręsti. E, pono Kygoldo paminėti klausimai, jis visuomet kalba labai aiškiai, e, džiaugiuosi jo pagirimais e, dėl to, kad pasiūliau pervadinti komandiruotės į vizitus dialogo tikslais. Dėl proporcingumo, man atrodo, kad jūs esate teisūs. O dėl e, taip pat dėl dalykų e, indėlio pervadimų bauda. Manau, kad galime pritarti tam pasiūlymui arba kaip kompromisinį pakeitimą galime sformuoti arba jūs pateikite savo pakeitimus e, dėl baudų. Kol kas reglamentas nėra patvirtintas bet makroekonominio disbalanso procedūra yra susijusi su stabilumo mechanizmais. Ir kaip suprantu, noriu, e, komisija nori, kad bauda keliautų į ES biudžetą, o aš e, bandau savo e, Dekarto požiūrių šį reglamentą išlaikyti paralelų E, makroekonominio disbalanso procedūrai. Labai ačiū. Dabar e, gruodžio 12 iki jos galima pateikti pakeitimo pasiūlymus ir e, sausio 23 aptarsim, o vasario 12 numatytas vėlgi svarstymas ir greičiausiai balsuojama bus plenarinėje sesijoje balandžio mėnesį. Kitas darbo tvarkės punktas - pirmininkės pranešimai, nes dar kol kas nėra kvorumo tinkamo, mm, kad būtų galima balsuoti. Tad e, dar kol, kol kas surenkim trumpą pertraukėlę, kad tie, kas dalyvaus balsavime, galėtų, e, galėtų susirinkti. Could you, could you take your seat? Gal uh, susėstumėte į vietas, kolegos? Labai ačiū. Tad dabar, kaip paprastai, uh, išklausysim pirmininkės pranešimų. Norėčiau tik tai priminti du dalykus. Pirmiausia, dėl balsavimo. Mes e, nebalsuosim dėl e, euro monetų ataskaitos, nukeltas balsavimas. E, O dabar dėl sąjungos programos, kuria e, remiama mm, tam tikra veikla susijusi su finansiniais pranešimais ir auditu 14-20 e, metų laikotarpiu, ką tik įvyko trečias politinis e, trialogas ką dabar gruodį ir dabar bus pasiektas susitarimas tarp trijų E, organiz, trijų institucijų. Tad e, kartu Ekon komitete konsultavimasis vyks gruodžio 9 dieną. Be to, pranešiu, kad vakar įvyko dešimtasis e, politinis trialogas su, dėl MIFID direktyvos klausimų Ir labai gerai, kad e, šiaip vakar buvo labai šalta e, patalpoj, gerai, kad dabar jau jie pašildė, tad mes jau visai priartėjom prie šito klausimo sprendimo dėl rinkų struktūros, dar yra tam tikri klausimai susiję su trečiosiomis šalimis, tačiau e, dar reikia padirbėti su prieiga, tad ateinančią savaitę numatytas dar vienas trialogo sustikimas ir po to dar kitas po dviejų savaičių. Tad tiek MIFID, MIFID klausimų. Na, dabar pereisim prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosim dėl priežiūros valdybos pirmininkės e, kandidatūros e, teikimo. Tad pirmiausia, balsuokim e, elektroniniu būdu. Ar turit korteles? Tikrai pirmą reikia patikrinti, ar veikia mygtukai. Ar visi turit balsavimo korteles? 31 e, narys, 31 nuspaustas, 24 balsavo už. Puiku. Tad e, tiek dabar pirmas e, punktas, kas balsuoja už, kas prieš susilaikiusiųjų ar būtų priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Dabar vienas, e, nuo vieno iki penkto punktų, kas už, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Aštunta A konstatuojamoji dalis, e, blokas jų, kas už, kas prieš, susilaikiusieji, priimta. Toliau elektroniškai balsuojam už taip dabar pakeistą tekstą. Pradedam balsuoti. Dar kažkas balsuoja. Ar jūs jau pabalsavot? Taip, baigiam balsuoti. 29 balsavo už, niekas nebalsavo prieš, vienas susilaikė. Tad pateiksim dabar šitą dokumentą plenariniai sesijai ateinančią savaitę. Labai ačiū. Tad, kaip sakiau, penktas darbo tvarkės punktas nukeltas, jo neaptarinėsim. Šeštas darbo tvarkės punktas - bendros taisyklės ir procedūros. Šis klausimas irgi nukeltas į gruodžio 17 dieną.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 It's just you can announce the, you can announce the title. And... Okay, so um, this is point seven on the. Tad perėjom prie darbotvarkės septinto punkto, mano pačios pranešimas dėl mm, finansinių priemonių palūkanų normų, lygi, normų lyginamųjų indeksų. Mes jau vieną kartą pasikeitėm nuomonėm šiuo klausimu, turbūt prisiminsit, kad aš e, iš anksto buvau uh, E, išplatinusi savo pranešimo projektą. Ir po to tada jį atnaujinau, detalesnį padariau. Tačiau dar aš palauksiu, kol e, salėje įsivyros, tyl, įsivyraus tyla. So those, if there... Kolegos, kurie e, išeinate iš salės, prašyčiau iš salės išeiti kuo tyliau. Labai ačiū. Kaip jau sakiau, tas formalus pranešimas buvo e, atnaujintas, jis buvo padarytas detalesnis, palygint su pirminiu variantu. Ir dabar manęs paprašyta balsuoti tiesiog iš, išvalyti tam tikras teksto dalis dėl lyginamųjų indeksų ir aš atsižvelgiau į šituos prašymus ir dabar darniau išdėščiau. Uh, komisijos pirminis pasiūlymas buvo labai platus, jis apėmė bet kokį indeksą, kuris būtų, galim, kuris būtų e, galimas pasirenkti įvertinant investicijų fondų e, veiklą, veiklos rezultatus. Ir aš e, tiesiog taikymo sritį nukreipiau e, taip, kad e, įtraukiau e, siūlau įtraukti administratorius kartu, lyginamųjų indeksų administratorius, atsižvelgiant į įvairių, įvairių tų indeksų kategorijas, kurios patenka į reglamentą. Tad, uh, jei administratoriai pateikia e, tam tikrus tuos indeksus, svarbiausius indeksus ir turi reputaciją, tada jie patenka į reglamento taikymo sritį. Tačiau kalbama apie platesnius indeksus, ne vien Libor ir Euribor bet ir kitus, į kuriuos atsižvelgiama į kredito e, agent, reitingavimo e, agentūras. Tad mes tiesiog daugiau dėmesį skiriam metodologijai, ne patiems e, reitingavimo būdams. Be to e, atkreipiau dėmesį ir į proporcingumą, kuris apima įvairias pakopas, ne vien tik tai taisyklės, kurias leidžia EVPRI, bet kartu kaip paduodamas e, prašymas gauti leidimą. Tad kompetitingos institucijos gali tiesiog e, patikrinti, e, e, kiek, kiek yra tų indeksų, kuriuos, kuriais operuoja administratoriai ir to, tokiu būdu vėlgi laikomasi proporcingumo šioje pakopoje. Be to, kalbant apie bet kokį indeksą, nepra, nepriklausomai nuo jo pobūdžio, e, bet koks indeksas gali patekti į reglamento taikymo sritį, tačiau dėl, jeigu ir dėl indeksų e, sakykime, sprendžia tam tikrą instituciją, priima sprendimą pagrindusi, kad indeksas netinkamas e, kaip taikymos rytis, tada tokie indeksai nepatenka Na, o dėl indeksų nepateikimo, tad čia iš tikrųjų yra techniniai standartai, kurių paprastai e, turi laikytis kompetitingos institucijos. Penktas straipsnis EVPRI vaidmuo. Čia e, iš ties numatytas nemenkas vaidmuo EVPRI. E, ši institucija sprendžia dėl viso proceso, dėl tų reglamentavimų, uh, E, standartų. Pavyzdžiui, dar e, aš iš pirmo lygio automatiškai nepašalinau centrinių bankų, tačiau jie kartu su statistikos biurais e, bus tokios organizacijos, kurios atliks valdymo, e, valdymo kontrolę. Ir, pavyzdžiui, EVPRI gali manyti, nuspręsti, kad kalbant apie tam tikras nuostatas, galbūt tada nebūtų galima įtraukti ir biržos tam tikrų institucijų. Tada šitai irgi atkreipiau dėmesį, tiesiog įtvirtindama proporcingumą. įtvirtindama proporcingumą, bet vėlgi proporcingumą siejama su tik tam tikrom e, reglamento dalim. Antai viena, viena tokių galimybių tai tos viešos biržos. Be to, dar turėtume apsispręsti, tai yra atkreipti dėmesį į tai, kad EVF PRI tikrai gali būti tiesiog už paskesti darbe, e, nustatydamos e, lyginamųjų indeksų ar indeksų tiesiog e, tinkamumą. Ir siūlau šitą prasme dar keletą kitų nuostatų. Panašiai mes elgiamės kaip emėja dėl išvestinių finansinių priemonių Tad e, vėlgi numatom tam tikras pakopas. Tiesiog e, numatant EVPRI vaidmenį, tiesiog atsirinkti pačius svarbiausius lyginamuosius indeksus ar indeksus. Tad e, tą aš siūlau penkto straipsnio pabaigoj, tai yra tokios esminės pastabos. Be to, EP VPRI, aš kartu siūlau paminėti ir kitose vietose, nes įsivaizduoju, kad šią instituciją gali kilti ir daugiau uždavinių, galbūt kolegos turėtumėt minčių. Dar vienas labai svarbus dalykas - su trečiosiomis šalimis susijusios nuostatos. Ir e, čia vėl siūlau pakeisti tam tikras nuostatas susijusias su lyginamųjų indeksų e, reglamentuotojais. E, O dabar e, daugelio valstybių narių jurisdikcijos turi apsispręsti, ar reikia tokio form formalaus e, reglamento, ar, ar laikytis kitokios praktikos, tiesiog spręsti, palikti sprendimus reglamentuotojų lygių. Tad kyla problema susijusi su trečiųjų šalių lygiavertiškumu nes jų tiesiog reikės įvertinti, ar trečiųjų šalių teisės aktai yra lygiavertiški mūsų aktams. Ir čia aš kalbu apie dviejų pakopų e, procedūrą, procedūrą dėl dėrėjimo su IOSCO standartais. Ir čia aš siūlau 30 mėnesių laikotarpį numatyti tiesiog e, kalbant apie trečiųjų šalių lyginamuosius indeksus, nes praeina paprastai treji metai, kol tada e, šiaip jau išduodami leidimai e, dirbti ES ir todėl 24 mėnesių mano manimų nepakanka ir todėl aš siūlau 30 mėnesių laikotarpį. Be to, E, būtent tos, tos phasing nuostatas mes turėtume taikyti ir trečiosiam šalims. Tačiau aš įsivaizduoju, kad e, toks modelis gali iki galo nepasiteisinti ir galbūt reikės e, šiaip jau paieškoti novatoriškų sprendimų, kai, kai mes santykiuose su JAV nustatėm, kad lygiavertiškumo nėra kad e, nėra federalinių įstatymų reglamentuojančių draudimą. Todėl, mes esam, nu, todėl e, JAV atveju mes numatėm tokį. Mm, e, tam tikro lygio lygiavertiškumą. Lygia Be to, dabar priežiūros institucija, kuri norėtų panaudoti indeksą, ji tiesiog turės pateikti įrodymų, jog toks indeksas atitinka į josko standartus. Uh, ir informacija teikiama kompetitingai institucijai ir EVPRI. Ir tokiu būdu pastaroji gali sudaryti tokį vadinamą saugių tų institucijų sąrašą, kuriuo gali pasinaudoti ir kiti ir matyti, kad štai toks ir toks indeksas ar toks ir toks administratorius jau patvirtintas. Tad bus galima pasinaudoti uh, E, informaciją, kurią turi e, įmonės, kad e, ta informacija padės reglamentuotojams. Tad esu numatusi pakopą, kurioje tada jau pradės veikti reglamentuotojai. Tad aš įsivaizduoju, kad tą klausimą dar būtų galima tobulinti. Tačiau kol kas tai, ką aš siūlau, yra vienintelis būdas įtvirtinant lygiavertiškumą. vertiškumą. Toliau, skaidrumas susijęs su mm, nu, įlyginamą indeksą naudojamais duomenimis ir taikoma metodika. Tai kai ką neramino metodologijos paviešinimas, kitus neramino duomenų paviešinimas. Tačiau šiuo atveju mes e, turim pripažinti suprasti, kad šiuo atveju toks vienas, vieno kurpalio visiems modelis nebūtinai tinka šiuo atveju lyginamiesiems indeksams ir indeksams. Tad čia vėlgi kalbama, kai kalbama apie duomenis, e, e, kurie naudojami e, tam tikroms investicijoms, kad metodai ir duomenys būtų paviešinami po tam tikro laikotarpio. Mes turim pripažinti, suprasti, kad šiuo atveju, sakykime, duomenys susiję su licenzijomis, už kurias buvo sumokėta ir e, o po, po tam tikro laikotarpio e, tada to, tokie duomenys tada pasidaro vieši. Tad mes turėtume šiaip jau tikrai nustatyti tam tikrus komercinius interesus ir kita vertus e, užtikrinti skaidrumą, kad e, nustatyti tam tikrą e, laikotarpį, po kurio tada duomenys metodai gali būti pasidaryti vieši. Be to, pakeičiau, taip, pakeičiau skaidrumo reikalavimą E, siejama su duomenimis ar taikoma metodika. Tai, tai yra tam tikrose pakopose, bet čia vėlgi atsižvelgiant į įvairių rūšių modelius. Maničiau, dar e, kiti kiti, e, dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti, kitus dalykus rasite pačioj, pačiam pranešime, tai finansinis stabilumas. Kai nustojus taikyti lyginamąjį indeksą, tai galėtų turėti neigiamų padarinių finansiniam rinkų stabilumui. Tad jei nėra pakankamai tų indėlininkų, tai tada e, tiesiog numatoma e, tam tikra prievolė jiems prisidėti. Ir čia būtent numatomos procedūros, kurias galėtų taikyti administratoriai. O per pastaruosius mėnesius matėm, kad tokių indėlių mažėjo, turiu galvoje Euribor. Ir man kelia abejonių komisijos siūloma 20 procentų viršutinė riba kurią pasiekus taikomas šis finansinio stabilumo reikalavimas, kad ta riba gali būti pernelik nelanksti. Nes vėlgi grįžtant prie Euribor, kai nebuvo pateikta tam tikrų duomenų, e, sakykime, E, jeigu tik tai ten viena valstybė narė pateiktų ar, ar kelios, tai, tai nebūtinai būtų pasiekta ta 20 procentų viršutinė riba, todėl reikėtų numatyti daugiau lankstumo. Tiesiog, kad e, kad būtų vėlgi galima veikti net ir tais atvejais, kai trūksta informacijos ir galbūt tada vėlgi šiuo požiūriu būtų galima sustiprinti EVPRI vaidmenį kad tiesiog, kai prašoma tam tikros, prašant tam tikros informacijos, būtų užtikrinamas kompetitingų institucijų bendradarbiavimas ir bendresni įgaliojimai. Toliau, rinkliavų struktūra, rinkliavų struktūros e, skaidrumas. E, labai svarbu patikrinti, kad tikrai nebūtų savotiško e, kryžminio subsidijų atvejų. Tad visa tai susiję su skaidrumu, siekiama, kurį siekiama užtikrinti galutinių investuotojų atžvilgių skaidrumas susijęs su e, duome, teikiamais duomenimis ir metodika. Ir čia šiuo atveju vėlgi EVPRI tenka vaidmuo e, užtikrinant skaidrumą, paviešinant duomenis ir metodiką. Aišku, tą galima būtų performuluoti. Ta tiek labai trumpai mano pranešimas ir dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešimams. Pirmasis G. Mitchell. Ačiū, ponė pirmininkė, už tokią detalę įžangą. E, didžioji dalis e, jūsų pastebėjimo atitinka mano e, nuomonė. Jūs žaibo greičiu dirbat šiandien. Uh, bet aš suprantu, kad šį klausimą reikia gana greitai išspręsti ir aš tikiuosi, kad sugebėsime pasiekti bendrą sutarimą daugeliu jūsų iškeltų klausimų. Turiu pasakyti, kad neturėjau galimybę šį klausimą aptarti su savo kolegomis iš EPP, bet e, e, išklausęs jūsų pasisakymą, aš norėčiau išskirti keletą klausimų, kuriuos mes jau aptarėme. Dėl taikymo apimties. Ačiū už tai, kad pateikite tokių išsamių pasiūlymų. Aš džiaugiuosi jūsų pastangomis įvertinti ir atskirti skirtingas kategorijas ir lyginamųjų indeksų rūšis, bet mes matome, kad laikui einant lyginamieji indeksai keičiasi ir dėl to gali iškilti sunkumų tai darant. Tačiau aš manau, kad dabar turim galimybę apie tai pagalvoti ir padiskutuoti. Dėl stambiausių lyginamųjų indeksų Aš e, manau, kad reikėtų išskirti 100 milijardų slengsti ir jį rašyti alternatyvėje formuluotėje, vadovaujantis poveikiu vartotojui ir e, galimybę kelti grėsmę rinkos vientisumui. Nereikėtų apsiribuoti tik E, dydžiu, tik mastu. Visa tai yra dar susiję su EVPRI e, reguliavimo standartais, e, pranešėjos 37 pakeitime apie tai yra kalbama, galbūt mes galėtume tai suderinti su Europos komisijos nuostata E, pagal kurią ji būtų įgaliota priimti įgyvendinimo teisės aktus, kuriuose būtų numatyti pagrindiniai e, svarbiausi lyginamieji indeksai. Manau, kad tai suteiktų daugiau judėjimo laisvės reguliuotojams, e, priklausomai nuo to, ar tam tikri lyginamieji indeksai sukels daugiau problemų negu kiti. Trumpai dar vieną dalyką norėčiau paminėti. Kaip sakiau, mūsų pradinėme posėdėje mūsų reglamentas neturėtų būti taikomas valstybių narių centrinėms statistinėms tarnyboms. Tikiuosi, kad šiuo klausimu mes sugebėsime susitarti. Šias tarnybas jau dabar kontroliuoja Eurostat. Jas jau dabar e, saisto labai griežti standartai, mm, nulemantis jų darbo metodiką ir e, jų skaidrumą. Nemanau, kad reikėtų apie tai dar kartą kalbėti reglamente. Dėl uh, indėlininkų elgesio kodekso, ypač 9 straipsnio, e, čia buvo iškelta nemažai susirūpinimo. E, yra numatyta pakankamai e, problemų, pakankamai iššūkių šiuo požiūriu. Aš atkreipiau dėmesį į pranešėjos pakeitimą ir norėčiau, kad būtų atsižvelgta į devinto straipsnio formuluotę e, tokią. Elgesio kodeksas turėtų būti pasirašytas administratorius ir duomenų tikėjų ir tai turėtų būti vienodai e, privalu juridiškai visiems. Administratorius ir e, duomenų tikėjai turi pasirūpinti, kad egzistuotų geras Elgesio kodeksas, kuriuo būtų vadovamasi praktinių sunkumų atveju. Aš e, manau, kad nereikėtų e, taikyti žmonėms nuostatų, kurios praktiškai yra sunkiai gyvendinamos. Ir man dėl to e, šiek tiek e, kyla klausimų. Galbūt galėtume susitarti dėl šios formuluotės pakoregavimo. Dėl turto valdytojų. Aš suprantu, kad egzistuoja tam tikras būkštavimas, kad dabar rengiamas reglamentas gali, bus interpretuotas kaip e, tų lyginamųjų indeksų registras. Bet aš manau, kad bus ir kitų reglamentų tą darančių 25 pakeitime. Yra pasiūlytas geras komisijos teksto patobulinimas, bet galbūt jeigu mes išbrauktume žodį tradable pranešėjos pakeitime, mes e, problemą išspręstume. Aš manau, kad apie tai reikėtų pagalvoti. Pirmininkė, jūs e, savo įžanginėje kalboje minėjote E, sistemas dirbant su trečiosiomis valstybėmis. Ir aš pritariu jūsų bendrą požiūrį į e, su trečiosiomis šalimis susijusias nuostatas. Bet mes turime suprasti, kad e, kol kas palaikant santykius su trečiosiomis šalimis nėra e, pakankamai imamasi žingsnių Mes nenorime uždaryti savo rinkų ir aš siūlyčiau, kad mes tiesiog sustiprintume jūsų pasiūlymą ir įvestume reikalavimą trešiųjų šalių administratoriams, kurie nori naudotis ES e, taikomais e, e, indeksais. Ir toks mūsų pareiškimas tekste leistų juridiškai padėti tiems, kurie norės pasinaudoti ES indeksais. O trečiųjų šalių administratoriai tokių atvejų galėtų pasinaudoti mūsų sistemą ir galimybės patekti į mūsų rinką nebūtų trūk, e, e, varžomos. Dėl duomenų perdavimo, reguliuojimų duomenų, aš matau, kad Mes vis dar turėtume atidžiau aptarti skirtumą tarp reguliuojamo duomenų ir, ir kitų operacijų, OTC operacijų. Šis klausimas iškilo, kai mes pirmą kartą kalbėjome apie informatorius, e, apie informacijos perdavimą. E, labai daug tarėmės su skirtingomis suinteresuotomis pusėmis ir niekas atrodo nebuvo suinteresuotas, kad būtų sugrėžtos nuostatos dėl informatorių. E, mes žinome, kad e, piknaudžiavimo rinka reglamente jau apie tai yra kalbama ir mes jau dabar nebežinome, ar e, reikia papildomai ko. 34 straipsnis kompetitingų instancijų kompetencijos Manau, kad šiuo klausimu dar reikėtų pasikonsultuoti ir skirti daugiau laiko diskusijoms. Gerbėm pirmininkė, jūs tikrai išskirtinai gerą darbą atlikote per tokį trumpą laiko tarpą. Aš tikrai tikiuosi, kad mes tilpsime į išsikeltus terminus ir su jumis esu pasirengęs glaudžiai bendradarbiauti, kad šis reglamentas patobulėtų ir mes turėtume labai gerą um, lyginamųjų indeksų reglamentą galiausiai. E- Ačiū toliau. SND, Emily Turonen. Ačiū. Ačiū pirminin Šerun už e, darbą, už pranešimą. Aš tikrai džiaugiuosi, kad jis yra parengtas. Mes taip pat e, buvome patenkinti komisijos pranešimu, bet e, matau, kad jūs jį dar labiau patobulinote ir radote kitų sprendimų. Aš manau, kad mums reikia kitus klausimus šiek tiek detaliau aptarti. Bendrai mes norėtume, kad ši e, lyginamų indeksų sritis būtų palikta savireguliacijos ryčiai praėjusiais metais ir atliekant tyrimus kitose sritise, pavyzdžiui, e, e, kitose sritise matėme, kad reikia kuo platesnio masto praktiškumo, praktiškų nuostatų. Pone Šeron, jūs apie tai kalbėjote ir aš manau, mes turėtume labai atsargiai vertinti tai, kas nebus įtraukta į šį reglamentą, nes šis rytis keičiasi labai greitai ir e, iš dabartinių pokyčių matome, kad reikia įtraukti kuo daugiau rinkų ir produktų. Kalbant apie reglamentavimo mastą, manau, mes tai dar galime padiskutuoti, kaip jūs ir pasiūlėte, turėtume nuspręsti dėl tam tikros lenkščio, dėl e, privalomų įmokų ir dėl vadinamojo kritinio e, lyginamo indekso. Mes sutinkame su jūsų 63 pakeitimu. Kompetitinga institucija turėtų turėti galimybės reikalauti iš administratorių, kad jie toliau rinktų ir skelbtų lyginamosius indeksus. Taip pat jūs kalbate, kad reikia šiek tiek daugiau lankstumo dėl privalomo duomenų pateikimo 20 procentų paskatinimas yra numatytas, aš manau, kad mes su jumis galime sutikti dėl notifikavimo mechanizmo 25 straipsnis. 101 pakeitimas. Pritariu pranešėjos e, susirūpinimui, kad galbūt bus e, sudėtinga gyveninti tai, kas ten parašyta. Galbūt mes galėtume elgtis taip, kaip jūs pasiūlėte dėl e, sprendimų, dėl informacijos teikėjų. E, į šią e, problemą jūs atsižvelgėte, 59 pakeitimas 11 straipsniui, mes visiškai su juo sutinkame, šiek tiek dėl administratorių ir duomenų teikėjų atsakomybės. Jūs akcentuojate jų prievolės, administratorių atsakomybę ypač, mes su jumis sutinkame, tačiau kitą vertus, aš manau, reikėtų uh, pagalvoti, e, kad duomenų teikėjams būtų keliama daugiau e, reikalavimų, galbūt netgi griežtesnė jiems turėtų būti taikoma atsakomybė negu dabar. Danijoje vyksta diskusija dėl tarp bankinių palūkanų normų, kibor, Ir 2011 metais tos diskusijos buvo sustabdytos tarsi, nes mes pasak, išgirdom, kad buvo bankų sakančių, kad mes nesuprantame, kas vyksta, niekas neskaidru, mes negalime vertinti suteikiamų duomenų kokybės ir panašiai. Aš žinau, kad jie buvo paprašyti surašyti savo pageidavimus duomenų teikėjams ir administratoriai duomenų turi labai aiškiai žinoti, kas jiems reikalinga iš do, domenų teikėjų. Labai daug, žinome, vyksta manipulacijų ir tai yra daroma būtent domenų teikėjų lygmenių ir kartais administratoriui sunku įvertinti realią padėtį. Aš tik tai norėčiau, kad būtų pasiekta gera pusiausvėra, aš dar nežinau, ar iš tiesų reikia pakeitimų, bet apie tai pagalvoti reikėtų. Kompetitingų institucijų kolegija Mums 104-108 e, pakeitimai e, kelia šiokį tokį susirūpinimą. Atrodo, kad 104 pakeitime jūs tą kolegiją traktuojate kaip keitimos informaciją instituciją. Tai būtų kol kas silpniau negu pasiūlymas e, komisijos tekste sumažintų jų įgaliojimus ir tada mes pasisakome dėl to už komisijos tekstą. Kaip jau sakiau, per pirmąjį susitikimą mes norime, kad kolegijai būtų suteiktas didesnis, reikšmingesnis vaidmuo, nes e, mes kalbame apie ES lygmens lyginamosius indeksus ir e, kai kalbame apie europietišką požiūrį, turim galvoti apie EVPRI stipresnį vaidmenį. Dėl sankcijų, aš kaip tik dabar galvoju, kokios sankcijos, kokio dydžio sankcijos būtų tinkamiausios, galvojant apie CRD4 ir MAR. Ir e, būtų galima sakyti, kad vienos ar kitos sankcijos yra pakankamai geros ir jas galima apginti, bet aš norėčiau sužinoti, kodėl Europos komisija nustatė lygmenį, kuris yra žemesnis negu pignaudžiavimo rinkos, rinka reglamente dėl Elgesio kodekso, tai yra susiję ir su problemomis dėl trečiųjų šalių. Manau, kad šį klausimą išspręsti gana sunku. Norime tarsi patys rodyti pavyzdį, nustatyti standartus, bet tie standartai turi pasiteisinti, jie turi būti praktiškai įmanomi. Uh, Kaip jau sakiau, norėtume, kad Elgesio kodeksas būtų juridiškai privalomas, kiek tik įmanoma, ir aš manau, kad e, kol kas reikėtų ieškoti tikslesnės formuluotės šiai problemai spręsti, nes dabar yra dar nemažai kliuvinių. E, ačiū bendrai už jūsų darbą ir e, tikiuosi tolesnio bendravimo. Ačiū, Emilė. Filip Lambert žalių vardų. Aš galiu pritarti daugam, ką visi trys sakėte. Ir atrodo, kad mes susitarsime. Keletą tik dalykų dar savo ruoštų norėjau paminėti. Dvi sritis kur nežinome iki galo, ką norime daryti. Tai yra trečiųjų šalių režimas ir kokios nuostatos turėtų būti įrašytos. Ir kitas dalykas - susiaurinti taikymo sritį ir skirti tik tai lyginamų indeksų administratoriams. Aš... Mes nesame tikri, nors tinkame, kad tai požiūr, pragmatiškas požiūris, bet ar tai pats geriausias požiūris. Kol kas neturime galutinės nuomonės dėl šio dalyko, dėl apibrėžimo ir taikymo uh, srities mes norėtume, kad būtų įtraukti tiesioginiai sandoriai finansinės priemonės 15 pastraipa 3 straipsnio. E, užsienio valiutos lyginamieji indeksai, tai taip pat turėtų būti siejama su emisijų leidimais kaip pagrindiniu turtu, taip vadinamam kritiniams, lygina, vadinams kritiniams lyginamiesiems indeksams, tai turėtų būti priskirta. Uh, E, kai kurie iš jūsų kalbėjo apie tai ir komisija pasiūlė subalansuotą požiūrį. Mes manome, kad palūkanų normų linginamieji indeksai turėtų būti e, tiesioginės vertybinių popierių priežos institucijos priežios sritis. Mes nematome, kodėl ši institucija esma neturėtų būti atsakinga už šią priežiūrą. Uh, esmos vaidmens e, sustiprinimas e, per kolegijas, e, kurios bus įkurtos kritinių esminės svarbos lyginamųjų indeksų srityse. Tai nebus susiję visiškai su nacionalinėmis rinkomis, reikia kalbėti apie Europos, net globales pasaulinės rinkas ir mūsų pirmasis pasirinkimas šioje srityje turėtų būti būtent ESMA, kas nepak patenka į esmos priežios rytį, reikėtų numatyti peržiūros nuostatą ir pasakyti, kad mes toliau dar peržiūrėsime ir pažiūrėsime, ką daryti. Aš e, nesu prieš Europos vaidmens stiprinimą, nežinome, kodėl komisija to nesiūlo, bet matome, kad visa vidaus rinka ir pasaulinė rinka uh, nukentėjo nuo to, kad e, nepakankamai gerai yra nustatomi lyginamieji indeksai ir prastai e, vykdomo priežiūrą reikėtų baigti tokią situaciją. Nežinia, kai kurios nacionalinės rinkos yra geriau prižiūrimos e, vietos mastu. Dabar ECR vardu Dirkas. Ačiū pirmininkė, aš kalbu Seido Kamalo vardu beje. E, sveikinu pranešimų projektą ir manau, kad jis labai patobino komisijos pasiūlymą dėl taikymo srities. Man džiugu matyti, kad pranešė nutarė susiaurinti sritį ir e, taikyti jį tik tai tiems, kas turi visai sistemai svarbos. Bet dėl e, sumų pasirinktas toks e, savo ruoštų šimto eurų skaičius ir nežinia, ar jisai teisingas, bet mes turėtume iš principo pritarti pasiūlymams ir galvoti, kaip galima e, galutinį sprendimą pasiekti ir numatyti galimybę vėliau įtraukti kitus lyginamosius indeksus. Kit Kitas klausimas - vartotojų sistemos rizika, jų suplakimas nebūtų tikslinga jų neatskirti. Mes sveikiname taip pat pranešėjos požiūrį taikyti lankstų režimą ir reikia tikėtis, kad kitos šalys taikys kaip galima uh, sieks, kaip galim greičiau gyvendinti tarptautinės vertybinių popierių komisijos organizacijos principus, taigi mes taip pat neturėtume izoliuotis. Reikia e, pripažinti, kad anksčiau turėjome problemų dėl lyginamųjų indeksų ir dabar reikia tikėtis, kad pavyks mums greitai išspręsti problemas. Ačiū, ar dar kas nors nori pasakyti? Oi, turiu sąrašą, pasirodo, Werneris ir paskui Ole. Wernerims. Atsiprašau, pamiršau vieną šešėlinį pranešėją. E, grįžtų prie guo e šešėlinės pranešėjos. Nepastebėjau jūsų, atsiprašau. E, dėkoju. Daug buvo pasakyta apie pasiūlymą. Aš sutinku su Filipu ir kitais kolegomis, mes tikrai turime daug galimybių e, priimti gerą pasiūlymą. E, neturime daug problemų dėl Šaron pasiūlymo ir, kaip sakiau, tikrai jis turėtų sulaukti plataus pritarimo konsensuso. Ir Mes taip pat e, sutarėme dėl to, ko siekiama e, pranešimu, pavyzdžiui, sustiprinti e, priežiūrą lyginamų indeksų srityje dėl taikymo srities mums aktualūs tokie padalykai kaip ir kitiems kolegoms. Ir mes turime labai atsargiai žiūrėti tai, kas nepatenka įtaikymo sritį. E, būtent kažkas bus įrašyta į sąrašą ir ko mes nepimsime, reikėtų labai gerai apie tai pagalvoti. Kitas dalykas svarbus yra proporcingumas ir pasiūlymai susiję su esma. E, mes e, e, turime sustiprinti rinką ir tikimės, kad mums pavyks. Aš taip pat esu įtrės nuomonės e, pranešėja ir man kyla tam tikrų problemų. E, vienos susijusios konkrečiai su šiuo pranešimu, kitos gal platesnės. E, pirmiausiai dėl prekių konkrečios problemos. mes neturėtume bandyti sukurti erdvės ar chaosiškos situacijos, kurios paskui nebesuvaldysime. E, mes žinome, kad veikia tarptautinė vertiminių popierių komisijų organizacija, E, kuri užsima prekiamis, taip pat yra kitas procesas e, ir rezultatai turi būti paskelbti 14 metų balandį. Ir mes e, svarstysime šios dalykus, o mano problema yra kaip paraleliai į viską žiūrėti, kaip įvertinti tos tarptautinės vertybinių popierių komisijų organizacijos rengiamus dokumentus ir požiūrį. Bet šiaip aš e, pritariu tam, ką pasiūlė Sharon ir man labai pasirodė įdomus pasiūlymas dėl perinamojo laikotarpio, kol kas detalių nežinoma, bet e, tai yra įdomu. E, dėl žaliavų pagrindinių produktų mums reikia dar gilinti diskusijas, Aš e, su šešėliniais pranešėjais įtrėje kalbėjau apie tai ir manau, kad yra e, trys problemos, kurių mes iki galo neišnagrinėjome ir diskusijose jos neatsispindi. E, pirmoji problema yra susijusi su tuo, kad nepakankamai bus teikiama informacijos e, pritaikius naujus reikalavimus. Man regis, kad šią problemą galime išspręsti tik tai numatydami uh, saistančias, saistančius reikalavimus, privalomus reikalavimus. E, lyginamieji indeksai uh, gali būti, pavyzdžiui, plėtomi toliau, uh, keičiami, bet kitas dalykas, kaip užtikrinti testinumą tų lyginamųjų indeksų, kurie, pavyzdžiui, yra naudojami uh, daugybę metų. Jeigu, pavyzdžiui, referencinio atskaitos taško nebeturėsime. Kitas dalykas, e, metodologijos keitimas, e, tai taip pat reikia kontroliuoti ir reikėtų vengti bet kokią kainą, to, kad būtų keičiama metodologija ir kad ji būtų naudojama manipuliuoti duomenimis. Taigi tokios yra bendresnės problemos, kurias norėjau paminėti, apie kurias kalbėjau aš ir kolegos. Kitas klausimas - priemonės, administracinės sankcijos. Nesuprantu, kodėl 31 straipsnio antrojoje dalyje kalbama apie laikiną draudimą susijusiai su fiziniais asmenimis, kurie atsakingi už pažeidimą. Aš nesuprantu, kodėl numatomas tik administracinės nuobaudos. Man atrodo, kad reikia e, taikyti plačiau tokias nuobaudas. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Gerai, labai ačiū. Dabar kiti kalbėtojai. Atsiprašau, kad susipainiau. Prieš tai Werneris Lankė. Dėkui, pirmininkė. Norėjau grįžti prie to, ką sakė Gemičiau. Sutinku su juo. Pasiūlymo tikslas visiems priimtinas yra, tačiau turime apsispręsti dėl teisinio pagrindo. MIFID reglamentas atrodo visai tiktų, kaip sakė ponas Mičelas, egzistuojantis reglamentas yra aktualus ir mes turime tęsti darbą, atsižvelgdami į jį, stiprinti jį. Išklausėme įtrę e, pranešės nuomonės ir turime taip pat labai atidžiai pamastyti, kokias rinkas įtraukti. Aš tikiuosi, kad visi dėl to sutinkame. Trečias priedas yra e, priedas, kuriame pateiktas sąrašas, bet aš nežinau, ar tai yra tinkama vieta. Mes turime užtikrinti, kad įtrė pasiūlymai nebūtų paprasčiausiai įmesti į stalčių. Mums reikia jų nepamiršti ir atsižvelgti juos. Dėl e, lyginamųjų indeksų, pavyzdžiui, energijos vartotojai gali mokėti kainą, kuri nėra labai skaidri rinkoje. Ir fiskaliniai lyginamieji indeksai pateikiami statistikos institucijoms e, kurios ima mokėsi, taigi nereikia tikėtis, kad visi duomenys bus teikiami nemokamai. Nepamirškime to. Tai susijęs su žaliavų rinka ir Jeigu e, nesižvelgsime į tą e, kainos mokesčio klausimą, mes e, galime susidurti su nes, lyginamaisiais indeksais, kurie neatspindi tikrosios padėties. Pavyzdžiui, OPEC šalis, naftą eksportuojančių šalių organizacijos šalis gali visai nenorėti savanoriškai pateikti tų duomenų. Dėl baudų vakar girdėjome apie 1,7 milijardo eurų baudą. Išgirdome apie tą baudą. Bet reikia galvoti, ar produktai, kurie siejami su lyginamaisiais indeksais investiciniai fondai, ar bus prižiūrimi taip pat jie. Yeah. Kitas dalykas e, - prekės, žaliavos, ypač energetikos sektorija, reikia specifinių priemonių. Taigi, e, galvodami toliau apie reglamento projektą, turime pagalvoti labai atidžiai, kas turi būti pagrindinėme dokumente ir kas prieduose. Aš e, teiksiu pakeitimų dėl energetikos žaliavų ir panašių dalykų. Ole Šmit, ačiū pirmininkė. Dėkoju už puikų pranešimą, kaip visuomet jūs puikius dokumentus rengėte Aš dabar nekalbu, aš kalbu kaip mažos šalies su maža valiuta atstovas. Turime mes tam tikrų problemų ir jūs žinote tikriausiai apie tai. Taigi e, ir kai kuriais pakeitimais bandoma išspręsti tas mūsų problemas. Bet labai svarbu tai akcentuoti. Negirdėjau, ką sakė. Aš negirdėjau, kad e, kolegė iš Danijos būtų pasiūliusi tai, bet aš tą sėksiu padaryti. E, būtent Kybor ir Nibor labui. Aš noriu, kad mes būtume eurozonoje, bet nesame e, svaras yra stipri, didelė valiuta, o mūsų krona ne. Taigi reikia mums tam tikrų specifinių teisės aktų. Taip pat reikia mums susitikrinti proporcingumą ir lankstumą. Ir matau, kad kai kurie jūsų pakeitimai bando tą padaryti, bet norėjau jums visiems pasakyti kai kurios dalykus. Nežinau e, detalių, bet Stibor Stokholme e, nesusiduria su jokiomis problemomis viskas atrodo veikia sklandžiai. Tačiau norėčiau sureaguoti į tai, ką sakė Gay Mitchell apie vidinius informatorius. E, matau šiandien, kad jūs pritarėte toms mintims. O dėl skaidrumo man buvo šiek tiek keista klausytis jūsų. Dabar labai e, madinga kalbėti apie skaidrumą. Visi apie tai kalba. Kai aš pradėjau dirbti Europos parlamente 99 metais, tai tuomet nebuvo <laughs> apie tai daug kalbama, nes skaidrumas galėjo sukelti problemų. Ir Aš e, nieko prieš tuos, kurie sakė, ką aš sakiau, bet dėl finansų sektoriaus skaidrumas tikrai yra esminis dalykas. Kai kas sako, kad galima tuo ir piknaudžiauti, bet retai taip atsitinka. Mes galbūt kartais turime būti atsargus, tačiau apskritai skaidrumas yra labai geras dalykas. Ačiū, Šaron. Aš žinau, kad jūs kalbėjote su uh, darbuotojais Osle, Stokholme ir Kopenhagoje. Uh, Anmerkung meines geschätzten Kollegen uh, Olle Schmidt. Norėjau dar sureaguoti į kolegos pasakytą uh, komentarą. Prieš finansinę krizę tai buvęs komisijos narys Makryvi pageidavo skaidrumo, apie tai mes kalbėjom e, parlamente ir kartu su ponia Berės, e, šiaip jau tiesiog e, kėlėm tą klausimą keletą kartų, aš norėjau tiesiog priminti šią aplinkybę. Brangus kolega, o dabar norėčiau štai ką atsakyti, kad mūsų tradicijos skiriasi, tradicijos Airijoje ir Švedijoje. Mes 1766 metais Švedijoje įtvirtinom skaidrumo principą. Taip, gerai, dar galiu <laughs> tik tai atsakyti. Prieš šimtą metų mano šalyje irgi buvo priimtas panašus įstatymas. Pirmininkė, taip, mes pritarėm pakeitimui kaip e, Gay Mitchell sakė, kad e, aš pati iš tikrųjų labai, labai nuosekliai dirbau su šitais klausimais ir tikrai, e, tikrai stengiausi pritraukti ir kitas kolegas. Ir todėl aš tikrai labai, labai palankiai vertinau pakeitimų pasiūlymus. E Mm, visi dabar masto, kaip būtų galima, kokius klausimus, kaip būtų galima pateikti klausimų sprendimus ir todėl aš tiesiog pasirinkau tuos pasiūlymus, kaip kad šimta milijonų, sakykime, ribinę vertę, čia reikėtų pasižiūrėti jungtinę karalystę bet kartu aš susilaikiau nuo to, kad nuo teigimo, kad reikėtų deleguotaisiais aktais nustatyti tuos kritinius svarbiausius e, indeksus. Iš tikrųjų mes nepageidaujam to, mes norėtume, kad tiesiog pačiam teisės akte būtų tokios esmingesnės nuostatos įtvirtinamos. Tad jei mes dabar įtvirtinsim tą phasing pakopų e, principo mintį, kurią aš siūlau, tai manau, mes tikrai galėsim pakeisti tam tikras indeksų kategorijas, tam tikrus skaičius su tais indeksais kategorijom siejamus ir jie tikrai bus praktiškesni ir tada tai dėrės, e, ga, e, gali, sakykime, e, VPRI gali renkti gairias, bet kalbant Kaibo teigia, kad gal e, reikės įvertinti proporcingumo ir tam tikrais kitais atvejais. Bet e, aš suprantu, kai yra tokia nustatyta konkreti riba, tai gali būti tai nelengva padaryti. Reikės pas, pasvarstyti dėl centrinių statistinių duomenų institucijų. Aš nenorėčiau, kad vėl pirmam lygi, pirmoj pakopoj tai būtų daroma net ir centrinių bankų atveju. O EVPRI, e, aišku, negali kištis į centri, nacionalinių centrinių bankų nustatytas procedūras, nuostatas, bet e, tiesiog. E, aš pageidavau, kad būtų tam tikrų pagrindų, kuriais būtų galima nustatyti nuostatų lygiavertiškumą. E, šiaip kalbant apie centrinės e, statistinių duomenų agentūras, tai jų du, skelbiami duomenys e, paprastai būna viešami, bet taip ne visada būna su centrinių bankų skelbiama informacija. Tada aš ir statistikos institucijas, ir centrinius bankus tiesiog jiems taikiau tą patį požiūrį siekiant įtvirtinti skaidrumą. Tad galima būtų numatyti tokį lengvesnį režimą. Toliau dėl elgesio kodekso. Klausimas yra labai svarbus, labai sunkus. E, vėlgi aš laikau toks mano požiūris, e, kiek jis praktiškas būtų, nes vėlgi juk tokie e, indeksai yra labai, labai įvairūs, įvairios jų kategorijos. Kai, kur, kai kuriuose šalise jų mažiau yra. Ir čia labiau svarbiau vis dėlto žinoti pagrindinės tendencijas, negu gavus e, tiesiog tūkstančius tokių duomenų. E, nes iš tikrųjų yra tiek daug duomenis teikiančių subjektų, o jei dabar e, padarysim nuostatą neprivaloma, tai vienas dalykas, o šiaip jau Mes turėtume elgtis atsargiai, tikrai pasiekti tinkamą pusiausvyrą. Dabar dėl administratorių. Tai čia jie turi žinoti, kas jiems teikia duomenys, kad jie būtų e, taip iš tikrųjų tinkami, sąžiningi, e, ne šiaip e, kažkokie manipuliuotojai. Aišku, čia pateikiau kraštutinių pavyzdžių. Tačiau administratoriai iš tikrųjų atsako už duomenis teikiančių subjektų e, padėtį. Ir tai turėtų būti proporcinga e, lyginamųjų indeksų struktūrai. Na, o dabar, kai nustatoma metodologija, Tai, tai iš tikrųjų tai procesas apimantis sandorių pakopą ir toliau. Bet kai prižiūrima metodologija, e, taip, šiuo klausimu dar reikia nuveikti nemažai darbo. Dėl tų pagrindinių prekių, tai čia reikėtų to phasing, e, nereikėtų uh, reglamentuoti. Bet, bet jei, aišku, turėtume pakankamai pajėgumų, kai klausimas svarbus, tai tada e, galima panaudoti tą phasing modelį, kalbant apie pagrindės prekes. E, E, tiesiog įvertinant, e, kiek lyginamieji indeksai atitinka dera su IOSCO principus. Tad aš būtent e, tokios minties laikydamas ir pateikiau pasiūlymų, bet aš įsivaizduoju, kad kai uh, Mm, toliau aptarinėsim šį klausimą, kolegos pateiks ir daugiau pasiūlymų, daugiau minčių, o aš e, šiaip labai greitai parengiau šitą pakeitimą. Na, o dabar dėl duomenų suskirstimo į vairias kategorijas, e, tai e, ar to verta dėl vidinių informatorių, yra straipsnė kartu priedė, 11 priedė apie juos minima. Tad Jei kolegos pageidautume sustiprinti nuostatas, galėčiau pritarti. O šiaip e, e, visas e, klausimas yra sudėtingas, aš šiaip jau stengiausi tai supaprastinti, nes įsivaizduoju, kad galbūt tiesiog per daug darbų bus numatyta, negu kad reikia. Ir tokiu būdu mes tikrai eisim tam tikrais kažkokiais ratais. Tad tiek dėl jūsų įsakytų minčių. Dar dėl EVPRI vaidmens, ar nereikėtų numatyti e, šią instituciją į stipresnį vaidmenį. Bet šio institucija kol kas e, yra labai maža ir mes tikrai rizikuojam, kad užversim ją tikrai daugybę darbų. Galiu palyginti su panašia institucija Jungtinėje karalystėje. Uh, E, kuri yra dabar jau gerokai didesnė ir aš įsivaizduoju, jeigu visą tai, kas čia siūloma, būtų galima numatyti, reglamentuoti EVPRI, tai vargu tai būtų e, įmanoma. Tad aš atkreipiau mm, į tai dėmesį dėl EVPRI gairių, tam tikrų reglamentavimo standartų. Gali būti tam tikrų atvejų, kai yra labai svarbių tam tikrų e, lyginamųjų indeksų, tarp valstybinių, e, kai informacija renkama iš kitur, bet net ir tokiu atveju pavesti, reglamentuoti tai EVPRI būtų tikrai e, netikslinga nes galima palyginti su SSME. Iš tikrųjų, jie atlieka tam tikrą e, koordinuojamą vaidmenį, tačiau konkretus darbai deleguojami valstybių narių atitinkamos institucijoms. Tad e, gali būti e, bū, atveju, kada EVPRI galės veikti. Antai tokiais atvejais, jei kompetitinga nacionalinė institucija mano, jog EVPRI turi didesnių pajėgumų e, tą padaryti. Tad vėlgi aš lauksiu kolegų pasiūlymų ir tokiu būdu iš tikrųjų gal, gal galėtume, galėsim tada padirbėti su kompromisiniais tam tikrais sprendimais. Bet kita vertus, vėl, jeigu mes e, labai daug numatom darbų EVPRI, tai tikrai susidursim su nemenkais sunkumais. Uh, yra dar ir kitų sričių. E, lauksiu, ką pasiūlys ITRE komitetas dėl tų pagrindinių prekių. E, antai tokie dalykai kaip kainos, kurios pasidaro e, indeksais. Tad kurie jau mąstėt apie tai, padirbėjot su tuo, kurie pateikėt man minčių, ačiū už tai. Tad e, vėlgi, e, jei mes dabar kažką primetinėsim tokiems duomenų e, teikėjams, tai tada jie, papraš, jie paprasčiausia dinks ir tada mes neužtikrinsim lyginamųjų indeksų tiesiog priežiūros procesų stabilumo, testinumo. Bet to vėl reikės šiaip jau e, apsibriežti, apsispręsti, kas e, bus tos e, prižiūrimos institucijos, kokios prerogatyvos joms teks. Bet gal ITRE komiteto kolegos galėtų man padėti, pateikti tam tikrų minčių, kaip būtų galima pakeisti kai kurias nuostatas. Werneris paminėjo duomenų pardavimo klausimą. Aš tą e, elementą paminėjau. Čia turim, turimi galvoj tam tikri teisėti įmonių interesai. Bet kita vertus, čia mes kalbam apie intelektinės nuosavybės klausimus. Ir aš tikrai rimtai pažiūrėsiu į šį pasiūlymą, nes yra tikrai rimtų problemų. Dabar aš neprašiau komisijos e, kalbėti, nes jau mes truputį vėluojam. Jei komisija labai nori kalbėti, ji kviečiama labai glaustai pasisakyti. Gal išgirsim tam tikrų gerų minčių iš komisijos, kaip būtų galima spręsti kolegų paminėtas problemas nes, kaip sakiau, kuo daugiau turės informacijos, tuo bus geriau. Gal man šį šeštadienį vėl teks grįžti prie šio dokumento ir tiesiog dar kartą permastyti savo pačios pakeitimų pasiūlymus, tad jei tikrai pageidautumėt kolegos, tai prašyčiau labai greitai pateikti man dar papildomų pasiūlymų, nes laiko nebeliko. Gruodžio 16 dieną iki 5 valandos galit pateikti pakeitimo pasiūlymus ir tada aptarinėsim toliau šį klausimą sausio 20, o po to sausio 30. Ir per tą laiką turbūt tarybai irgi rūpės e, sužinoti, ką mes veikiam, kokių rezultatų būsim pasiekę. Jei ne, tai tada bus balsuojama per plenarinę sesiją bet tai jau greičiausiai būsimosios kadencijos, naujosios kadencijos parlamentas balsuos. O šiaip aš įsivaizduoju, kad galbūt jau ryškėja tam tikro konsenso kontūrai ir galbūt tikrai laikas tada tarybai tiesiog toliau svarstyti šitą klausimą. Tad dar kartą labai ačiū, kolegos. O dabar siūlau pereiti prie darbo tvarkės aštunto punkto direktyvos dėl e, PVM pakeitimai. Na ir dabar gal poros minučių pertraukėlę padarykim, kad tie, kas norėtų išeiti iš salės, išeitų tyliai, kad man nebereikėtų drausminti. Okay. Because it was, previously was uh, at 11, so maybe they didn't get the message. And it was moving uh, up, up past 10. Well, it's 11 now anyway. Exactly. So. Yeah. Okay. Gosh, people are leaving very quietly. That's very kind and nice. Labai malonu, labai džiugu, kad jūs taip tyliai išeinate. Ivo, kai jau saliai įsitvyros tyla, tai tada žodį jums ir suteiksiu. Ačiū ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dabar štai ką norėčiau pasakyti. Dairantis po salę, tai matyti, kad nebedaug mūsų komiteto narių liko, kad aptartume šį klausimą. Tai yra tikrai toks nekoks ženklas. E, bet e, vadinasi, e, tai rodo kartu, kad šis klausimas gana neprieštaringas, kad įvairių parlamento politinių frakcijų nariai sutarė dėl svarbiausių dalykų PVM. Pridėtinės vertės mokestis yra šiaip jau gana, gan vienas iš tokių pačių naujausių po mokesčių tai yra e, paprastai mokestis, kuris labai rūpi finansų ministrams. Bet kita vertus, e, kalbant apie mokesčio e, administravimą, tai nuomonės įsiskiria. jei tinkamai būtų surenkamas pridėtinės vertės mokestis, būtų tada galima tikrai gauti daugiau biudžeto įplaukų ir kartu E, kovoti su mm, mokestitu PVM sukčiavimu. E, tačiau kita vertus PVM sistema yra labai sudėtinga ir yra tikrai sistemoje daug spragų, kurių dėka e, kai kurios įmonės gali išsisukti nuo PVM surinkimo ir mokėjimo. Tad komisijos direktyvos pakeitimo pasiūlymas e, didesnių kontroversijų nekelia. Ir apibendrindamas galiu pasakyti, kad tekstu tikrai pasirinkta tinkama kryptis. Tai, ką siūlo komisija, iš tikrųjų praktiška, įgyvendinama ir tai galėtų padėti tarp valstybinių sandorių atveju. Tik tai tam tikrais atvejais e, sunku e, su, taip, iškyla sunkumų, kai kalbam apie tarpvalstybinius sandorius ir reikia surinkti e, PVM. Tiesiog iškyla klausimų, kas, kas, kas už ką atsako. Tad reikėtų sistemą supaprastinti supaprastinti ir būtent tam, numatoma standa, tam numatomos standartinės PVM deklaracijos. Tad tai būtų tokia svarbiausia sąlyga, pagrindinė sąlyga, e, kur, tiesiog kuri įgalins e, mūsų įmonėms e, teikti paslaugas ar priekes kitų valstybių narių paslaugų e, prekių gavėjams ir kartu bus galima lengviau surinkti PVM mokestį. Kartu e, tuo, ką siūlo komisija, iš tikrųjų bus e, supaprastinamas įmonių tiesiog gyvenimas, nes ypač kalbant apie tarptautinę priekybą, tai iškyla tam tikrų mokestinių kliūčių Tad vėlgi tai, kas pradžiugins mūsų finansų ministrus, yra tai, e, Europos komisijos manimų, kad įtvirtinus tokią standartinę PVM deklaracijos, tokį deklaracijos formatą, e, bus tada galima sutaupyti 15 milijardų eurų per kalendorinius metus e, administracinės naštos požiūrių. Na, o dėl vėl, dėl direktyvos pasiūlymo uh, nuostatų, tai numatoma tam tikrų minimalių reikalavimų, uh, numatoma e, prival, nu, reikalavimas užpildyti mažiausia penkias uh, penkias standartizuotos informa penkis standartizuotos informacijos langelius, tad numatytas toks minimumo reikalavimas. Be to, komisija teikdama pasiūlymą atsižvelgia ir į skirtingą valstybių narių praktiką. Tad šiuo požiūriu komisijos pasiūlymas yra gana lankstus. Pagal jį reikalui iškilus e, valstybės narės gali e, prašyti papildomos informacijos ir e, ta informacija būtų pateikiama standartiniu formatu. Dar norėčiau paminėti du elementus. Numatomi numatomas vieno mėnesio laikotarpis, per kurį e, reikia pateikti PVM deklaraciją. Ir be to pasiūlymų atsižvelgiama ir dar iš tai, ką, kad mažosios įmonės, e, mažosioms įmonėms numatytas trijų mėnesių laikotarpis, per kurį šios turi pateikti PVM deklaraciją nes priešingų atveju trumpesnis laikotarpis suponuotų daugiau administracinės naštos įmonėms ir išlaidų. Tad ir šiuo požiūriu komisijos direktyvos pakeitimo pasiūlymas tikrai atrodo geras. Čia šalinama nemažai biurokratinių kliūčių, juo įgalinama daugiau sutaupyti, geriau administruoti PVM surinkimą. Ir tai yra svarbiausia svarbiausia, kovojant e, su PVM sukčiavimu, sukčiavimo atvejais, ypač kai kalbam apie tarptautinę priekybą. Tad norėčiau e, pabrėžti bendradarbiavimą su šešėliniu pranešėju, kuris tikrai man padėjo. Ir kartu labai ačiū Europos komisijai už tai, kad pateikė tokį, tokį praktišką gerą pasiūlymą. Uh, okay. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegė Eseja paprašė, kad aš jos komentarus pateikčiau jums ir tai būtų įrašyta į protokolą. Jūs e, turėtumėt žinoti, kad jos nuomonė komisijos pasiūlymas yra sveikintinas ir pateiktas pačiu laiku. Pranešėjo mintys taip pat e, yra geros, nors karuselinio sukčiavimo paminėjimas turbūt reikalauja didesnio paaiškinimo, kas, e, kuo jis yra susijęs su, šio direktyva, su šia direktyva. Pane Saja turi porą komentarų. Pagal pasiūlymą kiekviena įprastinė e, PVM deklaracija turi apimti penkias įprastas informacijos skiltis. Be to, valstybės narės gali reikalauti dar aštuonių papildomų skilčių informacijai, kurios gali apimti pardavimus ir taip ir, ir kitus panašius informacijos, kitas panašias informacijos rūšis. E, tai reikštų, kad informacija surinkta skirtingose valstybėse narėse skirtusi, bet būtų įtrauktos ir penkios privalomos informacijos skiltys. E, mes norėtume sužinoti, kokie reikalavimai yra keliami valstybėms narėms, tačiau turime suprasti, jeigu būtų rengama daugiau informacijos, tyrimai atneštų žymiai mažiau E, rezultatų. Todėl mes turėtume aiškiau apibriežti, kokie, kokia informacija bus reikalaujama pagal šį pasiūlymą. Valstybių narių PVM taisyklė ženkliai skiriasi, todėl būtų e, protinga e, iš valstybių narių reikalauti trumpų ir aiškių nurodymų tiksliau valstybės narės reikalautų tokių nurodymų apie tai, kas turėtų būti parašyta kiekvienoje PVM deklaracijos skiltyje. Tie nurodymai turėtų būti paskelbti bent anglų kalba, o geriausiu atveju visomis ES oficialiosiomis kalbomis. Tikimės, gerbėme pirmininkė, kad ši problema bus išspręsta, kai Europos komisijos atitinkamas projektas bus įgyvendintas, bet dėja kol kas šis planas dar nėra numatytas. Pagal pasiūlymą bendrovės galėtų pateikti PVM deklaracijas elektroniškai visose valstybėse narėse, taip jos turėtų priimti elektroninę PVM deklaraciją pagal aiškiai apibrieštą elektroninio parašo sistemą. Elektroninis e, dosie rinkimas e, yra suprantamas daugumai e, valstybių narių, bet neaišku, kaip su tuo susidorotų mažos ir vidutinės įmonės kurioms turbūt būtų paprasčiau, e, jeigu būtų taikoma įprastinė PVM informacijos rinkimo sistema pagal dabartinę paprastą informacijos technologijų sistemą. E, Pone Saja dėkoja pranešėjo už pažangą pasiektą rengiant šį pranešimą ir mes tikimės, kad bus pasiektas susitarimas ir be jokių sunkumų bus priimtas šis dokumentas. Labai ačiū. Labai nedaug liko narių. Niekas jau nori pasakyti. Gal komisija norėtum? Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu padėkoti ponui Streičiak už puikų pranešimą ir už Europos komisijos pasiūlymo paremimą. Lygiai taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad šis pasiūlymas yra labai svarbus ir mes manome, kad tai e, leistų beveik 15 milijardų eurų administracinių išlaidų sutaupyti įmonėms, ypač mažiausioms. Šis e, pasiūlymas e, supaprastins tarp valstybinę priekybą ir galiausiai leis sumažinti e, atotrukį tarp teorinio PVM surinkimo ir realaus PVM surinkimo masto. Mes čia kalbame apie PVM sukčiavimą ir panašiai yra uh, E, suskaičiuota, kad 193 milijardai eurų yra prarandami dėl mokesčių sukčiavimo. Tai yra gana didelė suma, labai didelė suma. Taigi tiek aš norėjau pasakyti šio klausimu. Ačiū. Ačiū, ponas pranešėjas. Tik porą sakinių. Aš labai norėčiau bendradarbiauti su kitais šešėliniais pranešėjais tai, apie ką kalbėjo gei, yra e, lengvai išsprendžiamas problemos, e, tai ir aš manau, kad e, visiškai greitai sprendimai bus rasti. Ačiū. Pateikim pateikimo terminas. Taip pat Gruodžio 16 diena, 17 valanda, svarstysime sausio 22 dieną, tada galėsime balsuoti vasario 30 dieną per antrą vasario mėnesio plenarinę sesiją. Kitas darbos varpės klausimas. Dabar jau e, dirbame greičiau negu numatyta programoje ekonomikos klausimais dialogas ir pasikeitimas nuomonėmis su Edvardu Šikliūna. E, Maltos finansų ministru. 11.30 jis ateis į mūsų komitetą, padarysime dar pertrauką, tikiuosi, kad visi sugrįžtų. šitas ponomale vanaš udaren No, no. To je, to je starý dívan, to je vaše. Okay. Um, if we, if we, shh, shh, shh, shh, shh. Um, we're, we're also happy to see. Labai malonu matyti buvusi uh, pirmininko pavaduotoje, tad gal tikrai malonu, kad uh,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 Labai džiugu, mums labai malonu, kad Edvardas vėl grįžo į mūsų komitetą ir sėdi beveik toj pačioj kėdėjai, e, kokioj sėdėjo, kai buvo komiteto pirmininko pavaduotojas. Labai ačiū tą progą jam už nuveiktą darbą, nuveiktą darbą susijusi su statistinių duomenų dokumentais Tad dabar man šiuo klausimu padeda kiti kolegos. Tad sveikas atvykęs į mūsų komitetą. Tad e, taip, tad nedelsdami pradėkim, nes daug narių e, turės e, išvykti. Tad pirmiausia, suteiksiu žodį jums, kad pasakytumėt e, įžanginę kalbą, o po to tada e, E, šiek tiek laiko suteiksiu klausimams pateikti, pastaboms ir, ir vėl tada dar kelias minutės suteiksiu Jums pakalbėti po visų klausimų. Tad mielai suteikiu Jums žodį. Labai ačiū, Šaron. Man irgi labai malonu grįžti į Ekon komitetą, kuriame dirbau beveik ketverius metus. O dabar aš einu pareigas ir mano pareigos susijusios su įgyvendinimu to, ką mes, apie ką mes kalbėjomės komitete. Būtent turiu užtikrinti gerą fiskalinį valdymą, finansinį stabilumą, priemonės skatinančias ūkio augimą ir kartu e, finansinės disciplinos programų įgyvendinimą prižiūriu Tad būtent e, visa tai, apie ką dabar savaičių, savaitės buvo kalbama šiame komitete, o dabar man, e, aš į visą tą žiūriu iš kitos pusės, dabar man reikia e, įgyvendinti visą tai ekonomikos semestro, deficito procedūros kontekste. Per pastaruosius devynis mėnesius jau sukaupta tam tikra patirtis, nes e, kai kurie finansų ministrai per metus, e, tai yra, turėjo susitarti dėl, dėl metinio biudžeto kovo mėnesį. Tai buvo, reikėjo labai greitai patvirtinti biudžetą, kartu jį pakoreguoti, priderinti prie tikrovės, tiesiog įsivaizduojant realius ūkio augimo mastus, įplaukas, pajamas, skaičius atitinkamus reikėjo pakoreguoti. Ypač tokiom sąlygom, kai mus pasiekia visai tokių nepageidaujamų žinių, būtent, e, kad Malta vėl pateko į perteklinio biudžeto uh, situaciją ir jai buvo taikoma perteklinio biudžeto procedūra. O dabar prieš du mėnesius komisija e, dabar paskelbė, kad jau šalis e, išeina iš tokios padėties. O jūs žinot, kad tvyro politinis netikrumas, politinės rinkimų kampanijos Ypač, kai vėlgi turiu galvoj mūsų buvusią, e, vyriau, buvusią vyriausybę, silpną vyriausybę ir jos veiklos rezultatas buvo vartojimo sumažėjimas, kartu įplaukų sumažėjimas. Ir tai, kas buvo prognozuojama kaip 2,4 procentai deficito, pasidarė 3,5 procentai deficitas. Bet ekonomika vis dėlto to spurdėjo, pamažu atsigavo. Ir aš kalbėjausi su Ole Renu, e, atkreipiu jo dėmesį į tą aplinkybę ir tiesiog atkreipiu dėmesį į tai, kad mes neturėtume e, prarasti to įgyto pagreičio. Jis buvo labai svarbus. Kai sustikau su ponu Ole Renu ir e, tiesiog kalbėjau jam apie e, būtent galimybę, tai yra dėl, dėl mums numatytų tų griežtų biudžeto apkartim, apkarpimo, tai aš jam pasakiau, kad mes iš tikrųjų imsimės veiksmingų priemonių ir kad dar iki šių metų pabaigos mes e, pažabosim biudžeto deficitą, padarysim jį mažesnį negu 3 procentai. Ir komisija uh, E, prognozavo 3,4 procentų biudžeto deficitą šiais metais, kitais metais 3,5 procentai, bet mes vis dėlto irgi apskaičiavom ir mūsų apskaičiavimai rodo, kad biudžeto deficitas sumažės, e, bus mažesnis negu 3 procentai BVP. Be, be, Aišku, reikės e, priimti tam tikrus sprendimus, apkarpyti tam tikras socialinės išmokas ir, aišku, kils kartu nepasitikėjimas, kils įtampa tarp politinių partijų ir kartu, e, kartu pa, pa, suvaržysim e, ekonomiką, ūkio augumą. Bet mes vis dėlto įtikinom E, Ole Rena ir mes ėmėmės veiksmingų veiksmų, e, ėmėmės veiksmų, sutaupėm 20 milijonų e, to, to, to kas anksčiau buvo tiesiog išlaidos. Mes pateikėm komisijai, įteikėm labai detalę ataskaitą, o spalio pirmąją kai turėjom pateikti Europos partnerystės programą ir kartu veiksmų ataskaitą pirmąją, pirmoji pateiktą spalio pirmąją dieną, tai mes labai detaliai išdėstėm, e, kur, kur apkarpėm tiesiog išlaidas ir e, kokiu rezultatu pasieksim iki šių metų pabaigos, būtent siekdami biudžeto deficito mažesnio negu 3 procentai BVP. Komisija pateikė savo minčių mūsų, dėl mūsų veiksmų ataskaitos ir komisija pareiškė, kad iš ties mes ėmėmės veiksmingų veiksmų ir todėl komisija nesijims žingsnių mūsų atžvilgių, Maltos atžvilgių. Bent jau šiais metais. Padėtis šiais metais e, gera. Na, o dėl ateinančių metų biudžeto projekto kurį, kaip ir kitos šalis, mes pateikėm spalio vidury. Mes teigiam, kad, kad mūsų struktūrinės pastangos, kurių, e, kurių pageidavo komisija 0,6 procentai, kad mes toliau imsimės e, tolimesnių veiksmų ir sieksim e, biudžeto deficito 2,1 procento BVP. Na ir dabar kokie tos naujos vyriausybės tikslai tiesiog tai vyriausybei teks sureaguoti į šaliai skirtas rekomendacijas. Kartais sutinki su jomis, kartais ne, bet mūsų atveju mes manim, kad tos mums skirtos specifinės rekomendacijos buvo iš tikrųjų geras mūsų padėties įvertinimas, nes uh, Tarptautinis valiutų, valiutų fonda, valiutos fondas panašias išvadas padarė, reitingavimo agentūros. Ir tiesiog buvo pateikta e, dalykų, kuriuos turi spręsti Malta. Pirmiausia, fiskalinis mm, mokesčių valdymas. Tai, kas buvo pasakyta apie mus, iš tikrųjų atitinka tikrovę. Buvo pasakyta tiesiog e, e, atkreiptas dėmesys į didžiausias problemas. E, E, Malta kaip ir Airija e, visiškai priklauso nuo naftos ir kintant e, naftos kainoms. Kartu mes turėjom labai labai neveiksmingų planų, nes tikrai tie planai šiaip jau buvo seni ir be to neturėjom parengę energijos šaltinių diversifikavimo plano. E, Dabar e, vyriausybė parengė tokį planą, tiesiog pers, periorientavo dalį e, energijos šaltinių į dujas, į suskystintas gamtinės dujas, numatė septyniarių metų laikotarpį tam. O dabar per dviejų metų laikotarpį mes jau tiesiog e, su, paįvairinom uh, ir tokiu būdu 35 e, procentus sutaupėm, iš, iš jų dalis e, teks vartotojams ir pramonės įmonėms. Be to, esam numatę e, tiesiog jungti tarp Sicilijos ir Maltos, tad dabar mes jau diversifikavom dujų sektorių, naftą ir tokiu būdu iš tikrųjų mes jau pagerinom padėtį šiuo požiūriu. Tai buvo svarbu. Be to, dar buvo klausimas dėl, dėl energijos gamybos e, įrenginių, tiksliau įmonės, kuri subankrutavo, kuri negalėjo gražinti skolų Vokietijos investicijų e, institucijai ir mes e, šiaip jau dairėmės strateginio partnerio, radom Kinijos e, įmonę, kuri galėtų būti e, kuri galėtų būti mažum, mažumos akcijų, tai yra akcininkė. Aišku, dabar svarstom, kiek, kokią akcijo dalį jos jį galėtų valdyti. O dabar Maltos 60 procentų BVP e, e, pajamų numatyta nenumatytiems atvejams. Ir dabar vėlgi mums tiesiog rekomenduojama per pus sumažinti tą nenumatytų atvejų, tą rezervą. Čia kalbam 680 milijonų, kurie, kurie, kurie buvo būtent tos žlugusios bendrovės e, įsiskolinimas. E, Tad vėlgi mes dabar jau e, iš tikrųjų reikšmingai bandom dabar su, sumažinti e, tą, tą rezervo sumą. Ir būtent į tai irgi komisija atkreipė dėmesį pažangos ataskaitoje. Tai buvo vienas toks klausimas, į kurį atkreiptas dėmesys. Antras klausimas e, - padidinti ūkio augimą. O ūkio, ūkio buvo kalbama ne apie ūkio augimą, bet apie ūkio smukimą, e, tiesiog e, labai sumažėjo įspūdingai. O tai dėl to, kad e, su tuo susijusis darbo jėga, investicijos ir našumas. Dėl jų nepakankamumo tiesiog ūkis siaurėjo, ūkio augimas siaurėjo. Na ir dabar Baltoje E, kalbant apie e, e, Maltoje labai mažai moterų dalyvauja darbo rinkoje. Čia pagal, pagal šį rodiklį mes esam antroji nuo galo vietoj. Tad iš tikrųjų mes esam numatę nemažai priemonių, kuriomis būtų galima paskatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje. Mes esam numatę tam tikras e, mokestinės e, paskatas, e, tai iš ties drašus žingsnis, tačiau iš tikrųjų tai reikš tikrai naudą patiems darbo rinkos dalyviams ir naudą biudžeto įplaukų prasme. Esam numatę priemonės, sakykime, vaikų priežiūros priemonės, uh, E, jeigu moteris, sakykime, nori e, anksčiau baigti darbą, e, esam numatę priemonę, vaikų priežiūros priemonės, kuriomis tikrai galėsim padėti moterims lengviau dirbti dairoj darbo rinkoj. Antai motinystės atostogos pas mus dabar e, pratestos dviem, dviem savaitėm, nors savo laiku priešinosi opozicinės partijos, o anksčiau motinystės atostogos buvo labai trumpos, dabar jos pailgintos ir, ir tikrai tai išeis E, į naudą moterims. Be to numatyta mokestinių lengvatų moterims, kurių amžius e, didesnis negu 40 metų, moterims e, vėlgi ir Maltoje mes nu, įvedėm tokią sistemą, kad dirbti apsimoka. Tie žmonės, kurie gauna socialinės išmokas, E, e, tiesiog e, tiesiog, kad tos išmokos nebūtų didesnės negu, negu darbo pajamos. Ir numatom trijų metų laikotarpį, per kurį vėlgi žmonės gaunantys socialinės išmokas, kad galėtų susirasti darbą. Kita iniciatyva - mokesčių perkelimas nuo darbo apmokestinimo link suvartojimo apmokestinimo. Tam mes esam numatę padaryti per trejus metus e, žmonėms su vidutiniam pajamom, tiesiog kurių, kurių metinės pajamos ten tam tikro, e, tam tikro lygio ir kartu palaipsniui didinsim e, tam tikrus, tam tikrus mokesčius. Tad tokiu būdu E, tikimės tom priemonėm paskatinti e, ūkio augimą. Toliau, darbo jėgos e, kokybė. Tai Malta vėlgi čia netoj pusėj, kokioj galėtų būti, nes pas mus labai yra geras universitetas, labai geras politechnikos institutas, tačiau nepaisant tų aplinkybių, nemažai vidurinių mokyklų moksleivių uh, tiesiog palieka mokyklas negavę brandos pažymėjimų ir todėl jie pasidaro tiesiog tokia prarasta darbo jėga. Tam mes esam numatę strategiją, ji suderinta su ES garantija, ta strategija ir mes tikimės, kad ta strate... su ES pagalba mes iš tikrųjų galėsim e, vėlgi spręsti šią problemą. Esam numatę ir kitų schemų. Kita reforma, e, būtent e, reikia teisingumo reformos, kad pritrauktume daugiau investicijų ir šiuo e, atžvilgių tiesiog Maltoje teisminiai bylos nagrinėjimai užtrunka labai ilgai. Mes dabar ne per seniausia buvo parengtą ataskaitą apie būtent mūsų tą teisingumo sistemą, apie numatytus bylos nagrinėjimo terminus. Ir panašiai buvo e, ir su sveikatos reforma. Tad mes dabar tiesiog vertinam kliūtis, kurios neleido investicijų joms pasireikšti Maltoje pensijų e, reformą. Dabar pensijinis amžius e, padidintas iki 65 metų, komisija mus spaudžia, siūlo dar didinti, tačiau politiškai priešinama. O dabar ateinančiais metais bus e, įtvirtinamas vadinamasis treč, trečiasis pensijų ramstis, jau dabar rengiami teisės aktai su tuo susiję. Tad toks yra reformų frontas. Ir baigdamas pasakysiu ir po to, aišku, atsakysiu į klausimus. Dėl perteklinio deficito procedūros, kadangi tai yra tikrai labai svarbus dalykas Maltai. Tai dėl to, kad mm, dėl buvo tam tikrų nesutarimų su komisija, kaip sakiau, kai aš pats buvau opoziciniai partijoje tai aš kritiškai vertinau visus, kurie per daug, per, labai, per daug optimistiškai e, spėliojo, prognozavo ūkio augimą palyginti su komisijos prognozėmis. Bet, atveju, bet šiuo atveju komisija iš tikrųjų e, prognozuoja didesnį ūkio augimą negu mūsų finansų ministerija tai mums ne problema. Tad tokiu būdu mes galėjom tiesiog sukontroliuoti labiau išlaidas. Bet mes nesutinkam dėl klaidos, kurią mūsų manimų e, komisija padarė, nes e, e, numatydama 3,5 procentų deficitą, BVP deficitą, o dabar mes žinom iš savo ūkio ministerijos, žinom, kiek išleidom uh, ir tai buvo pasakyta per e, lapkričio ekofino tarybą, mes žinom, kiek išleidom ir tiesiog sakėm, kad e, leiskit mums toliau veikti, mes išspręsim problemą. O tada pavasarį tiesiog reikės pakoreguoti e, prognozes. Tad tiek aš kol kas sustosiu, yra dar daugybė klausimų, kuriuos galėčiau aptarti, bet tai padarysiu klausimų pavydalu. Um, Ačiū, Edvardai. Labai ačiū, tikrai labai malonu e, buvo išklausyti, pasisakymą tai, kaip jums sekasi, kur yra e, problemų, įdomiai kalbėjote ir šiek tiek gaila <laughs> girdėti, kad jūs ieškote partnerio Kinijoje, kai kilo grėsmė, kad uh, bus negražinta paskola Vokietijos bankui. Būtų buvę maloniau, jeigu šeimoji, jeigu taip galima pasakyti, būtų viskas išlikę. Neturime susidarę sąrašo klausėjų, pažiūrėsiu, kas nori pirmiausiai klausti, bet kaip įprasta, pirmieji koordinatoriai Žanpol. Ačiū pirmininkė, neturiu klausimų, norėčiau tik pasveikinti mūsų buvusi kolega, dabartinį ministrą. E, jisai labai aiškiai pasisakė, kaip ryštingai dirba, kaip sprendžiamas Maltos problemos ir mes e, matome, kad ta politika, kuri įgyvendinama, yra tikrai padrasinanti ir tikimės, kad jam pasiseks. Ačiū. Eliza, man labai malonu matyti jūs einant į naujas pareigas. Buvo nepaprastai įdomu išklausyti jūsų analizės apie praktinį e, taikymą priemonių. Ir čia kartu mes dirbome prieš jums tampant ministru toje srityje, o jūs dabar pasisakėte labai įdomiai, norėčiau dar grįžti prie to, ką jūs sakėte ir ką pirmininkė pakomentavo. Tiesa, mūsų strategija Portugalijoje yra panaši, nes mes negalėjome išlaikyti mūsų auksinės dalies valstybės energetikos sektoriuje. Ir dabar Su Kinija turime dalintis tuo, bet e, turime tinklą ir platinimo sistemą. Taigi pasižiūrėsime, kaip e, viskas seksis jums ir mums, palyginsime vėliau, bet linkiu jums sėkmės. Jūs taip pat kalbėjote apie tam tikrus elementus, e, dėl kurių komisijai pritarėte ir dėl kurių nepritarėte. Aš noriu uh, akcentuoti, kad, kaip suprantu, jūs nenorite per, e, pasikliauti penelyg daug trumpalaikėmis strategijomis, nes ir kokias galėtumėt mums semestro kontekste pateikti rekomendacijas, kai mes galvojame apie tai, kokios priemonės turėtų būti gyvenant e, dialogą tarp valstybių narių ir komisijos. Pirmiausia, dėl priemonių nuosavybės ir kokybės. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie bankus, mes labai daug dirbame, patvirtiname tuos dviejų šešių dokumentų paketus. E, dabar mes e, bandome e, renkti, pabaigti renkti bankų atkūrimo reglamentą, fondą, dirbame eurozonos srityje. Ar turite ką nors, kokių rekomendacijų šioje srityje? Uh, Būtų labai įdomu išgirsti, ką jūs galėtumėte pasakyti šiais klausimais. Ačiū. Dėkoju abiems, panai Gozės ir Elisai, už malonius žodžius. Dėl ekonomikos semestro turime daug minčių Galima pavadinti tai procesu, procedūra. Ir tai yra geras procesas. E, reikia pradėti kaip galima anksčiau, pirmiausia nuo augimo apžvalgos, paskui nacionalinių reformų programų, kurios dabar yra rengiamas pas mus. Taip pat e, rengiami biudžeto projektai, planas biudžeto. E, bet yra problemų dėl to biudžeto projekto plano. Aš nežinau, kaip dėl kitų šalių, kaip joms sekasi. Bet aš aiškinau jau ir taryboje tą dalyką. Paprastai biudžetas e, nėra e, aiškus, nėra skelbiamos tam tikros dalys susijusios su mokesnėmis įplaukomis. Ir Malta paskelbė, kad mes gausime tam tikras paimas iš akcizo mokesčio. Ir iš kartai pakliuvo į laikrašį pirmosius puslapius dėl cigarečių, alkoholio ir po kelių dienų viskas iš parduotuvių buvo išnešta, nes atsirado spekulacijų. Skaidrumas taip yra labai svarbu, bet šiuo atveju E, matėme tokią neigiamą tendenciją. Kitas dalykas - standartinės formos, kurios pateiktos, kurias reikėjo užpildyti, tai buvo labai naudinga. Bet mes vis dar mokomės. Tai buvo pirmas bandymas. Finansų ministrai susitiko ir derino biudžetus ir mes e, žėmė skirtingus e, langelius, kalbėjome apie riziką ir mes mokėmės visi. E, ir jausmas buvo e, toks e, pradžioje su Oli Renu bendraujant, norėjos pasakyti, leiskit mums padaryti, dėl, parodami pagarbą, leiskite mums patiems pasakyti, padaryti tą ir tą, o nereikalauti, kad e, mes darytume taip, kaip liepia komisija, nes tai ne visuomet yra naudinga. Galima savo ruoštų padaryti, pasiekti rezultatą, uh, E, svarbiausia, kad įvykdytume pažadus. Bet dar daug ką turime išmokti. Ir kitas e, dalykas - biudžetų sinchronizavimas. Kol kas to neužtikriname. Airija paskelbė e, savo biudžetą, pateikė parlamentui, bet dar jis nėra patvirtintas. Mes turėjome ką tik patvirtinti šį biudžet, savo biudžetą, bet kalbėjome, diskutavome apie tai su komisija ir e, buvo mums leista suprasti, kad um, trūks kažkiek skaičių, skiriasi jie nuo to, ką uh, komisija siūlė ir mes turėjome įvesti korekcijas e, spalio 15 dieną ir buvo pasakyta paskui pareiškime, kad Malta ėmėsi veiksmingų pro procedūrų dėl kitų metų biudžeto, ne dėl biudžeto deficito e, pervišio procedūros. O dėl bankų sąjungos tai yra sudėtingas klausimas, sudėtingas visiems, nes tai susijęs su ateitimi. Mums E, norėtųsi daugiau lankstumo, bet ar jis bus naudingas mažoms ar didelėms valstybėms, išsisukti, pavyzdžiui, didelėms valstybėms. Taigi šis klausimas yra labai sudėtingas. Mes turime tvirtą bankų sistemą ir norime tokią ją išlaikyti. Ta turiu pasakyti, nes kai kalbame apie kapitalo reikalavimus ir kitas, kitus dalykus, ir jeigu tai yra teisingai, proporcingai pas E, paskirstę. Aišku, niekas nenori, kad įvyktų žemės drebėjimas, bet jis gali vykti ir finansų krizė yra toks žemės drebėjimas. E, dėl vienos ar kitos priežasties e, Maltos bankai atsilaikė ir nenukentėjo. Ir nereikėjo išpirkti jų, taigi tikrai viskas buvo labai gerai bet reikia tikėtis, kad vėl taip neatsitiktų kad galėtum pasirodyti. Ir mes dabar turime mm, pasikliauti rodikliais, mes skaičiuojame viską ir pas, atlikę skaičiavimus matėme, kad bankai turi pakankamai išteklių, kad galėtų patenkinti visus reikalavimus ir e, buvo tariamasi su jais dėl e, bendro e, atgaivinimo mechanizmo kyla problemų dėl Eurogrupės ir kitų šalių Mes dažnai tą matome. Pirmadienį susitinka Eurogrupė, o paskui e, priimami sprendimai tarsi šeimoje, o paskui kitą dieną jau sustinkame didesnėje grupėje, o pirmoji grupė, ta kita grupė net nežino, kas pirmą dieną susitarta, dėl ko susitarta, nes ten jų nebuvo. Ir to, tie, to, tos šalys neturi. E, E, joms netaikomas priežios mechanizmas ir tai kelia tam tikrą įtampą, atsiranda trinties ir sakoma, kad e, nereikia, kad viena grupė e, priiminėtų visko, reikia daryti tą dviem etapais, bet tai kelia problemas. Mums atrodo, kad vienas, viena priežios institucija turėtų būti čia naudinga, nes egzistuoja e, tarpusio priklausomybė, reikia centralizuotai stebėti sekti. Ir mes nenorime taip pat, kad būtų sprendimai atidėliojami. Finansų rinkos pasaulis laukia to ir jeigu mes dėl to ne, iki galo nesusitarėme, turėtume bent jau patvirtinti kažkokį priemonių planą. Uh, o ne, neturėtume ieškoti pretekstų, kodėl reikia dėlioti, pavyzdžiui, reikia keisti sutartį ir panašiai, mes to nenorime. Labai norėčiau ir aš paklausti tokį papildomą klausimą. Jūs sakėte, kad e, vyksta diskusijos dėl teisės aktų, kurie priimami Europos Sąjungoje. Jūs Eurogrupėje taip pat apsisprendžiate dėl to, koks būtų optimaliausias e, kelias į priekį. Aš suprantu tai, bet ar kas nors toje salėje, kur jūs susitinkate, galvoja, kas būtų, jeigu aš nepriklausyčiau eurozonai ir kaip, ar tie sprendimai tiks kitoms šalims nepriklausančioms eurozonai? dėl bankų atkūrimo procedūrų. Mes turėtume galvoti apie FSB pavyzdžiui ir e, reikia galvoti, kad e, reikia, kad tie, kurie yra vienoje salėje, prisimintų apie tuos kitus. That, just, I'm saying, it's a complication. And, uh, I agree with you, uh... Aš nesakiau, kad tai apsunkina padėtį. Aš sutinku su jumis, Šeron, mes tą problemą turime spręsti ir ji visuomet išliks. Uh, tai nėra kažkoks vienkartinis dalykas. Uh, e, Junktinė karalystė, Lenkija ir kita kokia valstybė galbūt ir neprieštaraus tam. Bet aš vis dar prisimenu uh, per paskutinį Airijos pirmininkavimo uh, E, posėdį. Buvo aptariama daugybė problemų. Visą naktį užtruko tas paskutinis posėdis, net neprisimenu tiksliai kiek. Bet e, tada Lenkija ir Junktinė karalystė pateikė prieštaravimų, paskui jie buvo greitai nutildyti ir viskas buvo užbaigta. Taigi turime e, suprasti, kokia yra realybė ir labai aiškiai apie tai kalbėti. Sven. Ačiū. Smagu Jūs matyti sugrįžus, ne tik per Twitterį sekti, bet ir realiame pasaulyje išvysti. Po koordinatorių posėdžio mes e, linksmai pasikeitėm nuomonėmis. E, linksma buvo dėl to, kad sekretariatas sakė, kad nėra lengva rasti bendros datos. Aš jam nusinčiau žinutę Twitteriu ir jis nedelsdamas sureagavo. Mes turėtumėm priversti mūsų sekretariatą naudotis Twitteriu. Taigi, Dolfo, aš laukiu jūsų sąskaitos pavadinimo bet jo čia nėra. Porą konkrečių klausimų. Mes turime naujausią informaciją iš komisijos ir e, suprantame, kad reikia surinkti daugiau lyginamųjų priemonių. Kaip matote, linksmiausia Pirmoji valstybė e, yra Vokietija, teikiant duomenis e, lyginamai statistikai. Lenkija, atsiprašau, Malta yra e, maždaug viduryje vertinimo pagal pasiektus duomenis. Ir apie mano valstybę kalbant yra sakoma, kad nepakankamai imamasi veiksmų dėl pensijų sistemus, informacija apie sveikatą yra nepakankamai patikiama ir E, iškyla e, tam tikras pavojus, kad bus pateikta nepakankama informacijos apie e, viešosios administracijos reformą. Gal galėtume pakomentuoti. Dar turiu vieną labai konkretų klausimą, jis labai dažnai iškildavo žiniasklaidoje. Jūs be abejonės turite biudžeto problemų. Kaip jūs puikiai žinote, rudens prognozė rodo, kad 2013 ir 2014 metų struktūriniam balansui e, iškilo pavojus. Ir sakoma, kad už 650 tūkstančių eurų galime nusipirkti Maltos pilietybę. Net nereikia gyventi ir investuoti Maltoje. Vadinasi, jūs tiesiog parduodate e, Šengeno zonos pilietybę už pinigus. Tai buvo labai aršiai kritikuota net ir Vokietijoje ir aš norėčiau, kad jūs paaiškinumėt šį faktą, nes man atrodo, kad yra labai neįprasta, jog e, leidžiame nusipirkti pilietybę net nebūnant valstybėje. Aš neturiu nieko prieš tai, kad užsieniečiams suteikiamas piliečių teisės, bet jie turi turėti E, realius saitus su valstybe. Gal galėtumėt paaiškinti, kas vyksta, nes biudžeto gydimas tokiu būdu mūsų nuomonė yra negeras, negalima pardavinėti pili, teisės į pilietybę. Important. Aš atsakysiu nuo jūsų pastarojo klausimo, nes jis yra svarbesnis. Galiu jūs patikinti. Šis sprendimas neturi nieko bendro su biudžeto deficitu ar finansavimu. Mano nuolatinis sekretorius kartu su manimi čia atvyko ir mes e, apie tai ką tik e, pakalbėjome. Tada mes e, aiškiai pasakėm, biudžetas turi egzistuoti savarank, be to, savarankiškai. Deficitas siekia 15 milijonų, E, o komisija sako, kad aštuoni turėtų būti. Mes kalbam apie e, didelės įplaukų sumas. Taigi tie skaičiai 8-15 milijonų yra labiau simboliniai. Jokių būdų tai nebuvo susijęta su valstybės e, biudžetu. Uh, ar finansavimo politiką. Mes grįžtame dabar prie struktūrinio balanso. Čia mes e, dėl daug ko nesutarėme. 3,4, 3,5 e, tuos skaičius nustatėme įvertinę e, mokesčių surinkimą iš tam tikrų vartojimo prekių. Yra tam tikri šaltiniai, apie kuriuos aš jums negaliu dabar visko aiškinti, bet esmė yra ta, kad su šiuo sprendimu e, investicijos ir biudžetas neturėjo nieko bendro. Investicijų klausimas vis tik buvo svarbus, bet visas, e, viskas prasidėjo nuo to, kad buvo e, pateiktas pasiūlymas Maltoje įsteigti vystimosi banką. Deficitas šiuo požiūriu yra svarbus, nes vyriausybės rankos yra sugrištos kai e, pagal biudžet, fiskalinę politiką biudžeto deficitas neturi viršti 3 procentų. Mes e, norėjome skurti palankę aplinką ilgalaikiams investicijoms. Mes turime komercinių bankų ir panašiai, bet mums reikėjo ilgalaikių investicijų. Centrinis bankas pasitarė su TVF, e, pradėjo šį klausimą svarstyti. E, Tokios, kaip tokios valstybės e, kaip Portugalija, Austrija, Junktinė karalystė ir Junktinės Amerikos valstijos, mes supratome, kad būtų galima vesti sistemą, kai į Maltą investuojantys žmonės galėtų gauti tam tikrą pripažinimą. Kas atsitiko? Tos dvi temos buvo visiškai atskirtos buvo pradėta kalbėti, kaip pritraukti investuotojus E, mes pasitelkėme tarptautinės bendrovės konsultantus, kurie turėjo patirties visame pasaulyje. Ir ta rinkodaros, kaip aš vadinu, tema įsibėgėjo. Bankai ir investuotojai pradėjo, labai, Maltoje turėjo labai daug dirbti to klausimu. Aš jūsų niekiek nekaltinu dėl to, kad jūs to, mums tokius klausimus teikėte. E, jeigu pasakytumėt, kad Malta pardavinėja savo pasus, tai sakyčiau, kad taip neturi būti. Bet taip jau atsitiko ir e, dabar padėtis yra taisoma. Teisinių pareiškimų kol kas jokių nėra paskelbta. Ministras pirmininkas sustinka su opozicijos lyderiu ir priima tokį sprendimą. E, slaptumas ar anonimiškumas, galima sakyti, e, taip pat buvo atmestas rangovo atžvilgių. Dabar mes kalbamės su praktikais ir sakom, kodėl buvo padaryta vienai par kitaip, bet mes sutinkam, kad daug reformų ir daug veiksmų reikia gyventi per trumpą laiko tarpą. Reikėjo turbūt žymiai mažiau skubėti, ypač rinkos rytyje. Mes reikalausime pirmiausia viršutinės ribos nustatymo. Malta kiekvienais metais, tokia nedidelė valstybė, tūkstantį e, pilietybių suteikia per metus, daugiausia dėl e, santokos. Ir mes niekad negalim žinoti, ar žmogus e, tuokėsi su maltiečiu ar maltietė dėl gerų intencijų, ar jis tiesiog nori atvykti į Maltą, pradėti ten kažkokią tai veiklą. Esmė yra ta, kad dabar mes ieškome bona fide investuotojų. Ką aš norėjau pasakyti? Penkiolika milijonų padalintų iš 650 tūkstančių E, tai sudaro 20 pilietybių. Tai nereiškia, kad Šengeno zona bus užplūsta. Apie tai mes labai rimtai svarsime ir jūs pamatysite, kad iš tiesų tai buvo. Netiesa, kad Malta taps uh, patekimo į Šengeno zoną vartais visi, kiniečiai, visi kinai su užplūsiu Maltą ir taip, atsitiks, ne, ir tai, ir tai paplis visoje Europoje. Taip tikrai nebus. Uh, Mes stengiamės užsitikrinti, kad tas atmuo atvyks į Maltą, joje gyvens ir idealiausiu atveju netgi turės nekilnojamo turto Maltoje. Maltoje trūksta tam tikros e, kategorijos žmonių, todėl mums šis principas būtų priimtinas. Tačiau, jeigu tie žmonės Maltoje negyvens pakankamai ilgai, jie mokesčius mokės savo valstybėje. Kągi tai reiškia? Pinigai atiteks investicijoms. Ir tas fondas, apie kurį dabar kalbame, turėtų prie to prisidėti. Kaip aš jau sakiau, buvo padaryta klaida, atsirado labai daug nesusipratimų. Perinum prie pirmosios jūsų klausimo dalies dėl sveikatos pensijų ir efektyvumo. Tas darbas dabar vykdomas. Nauja vyriausybė sako, kad dabar, praėjus, vos praėjus mėnesiui po rinkimų, buvo pradėtas ligoninių vertinimas, nustatyti visi netaupimo, neefektyvumo atveju. E, radom labai daug siaubo istorijų, kur, bet kurioje valstybėje tokių dalykų rasumėt, pavyzdžiui, e, trūksta centralizuotų sandėlių, e, padalinių problemos ir panašiai. Ataskaita buvo paskalta tik praeitą savaitę visi suinteresuoti subjektai ją aptarinės. Lygiai taip pat e, galėtume pasakyti apie teismų e, sistemos ataskaitą, apžvalgą. Komisija mums kelia tam tikrus reikalavimus, mes iš jūsų negalime daug žadėti. Balandžio mėnesį aš susitikau su reitingavimo agentūromis ir tada visos tos reformos buvo tik tai pažadai. Dabar jos jau tapo biudžeto dalimi ir kitais metais mes tikimės, kad e, galėsiu pristatyti jums tų reformų poveikį. Ačiū Svenai už jūsų klausimą. We're on catch the eye. I've got... Dar Peteris Skinneris ir Liam. Sabin. Reikia laikytis drausmės, nes paskui perėsime tik prie anglų. Pitai, ačiū, labai malonu visuomet e, Jūs matyti, noriu pasveikinti Jūs dėl balansą, nes e, parlamentas atsižvelgė į pasiūlymus ir patvirtino. Jūs, e, man atrodo, akcentuojate socialinę ekonomiją. E, ekonomiką savo e, biudžete, e, pajamų mokesčio sumažinimas buvo labai įdomus, nes taupimo laikais vyriausybės taip nesielgia priešingai, o jūs siekite sukurti darbo vietas ir ieškote projektų, galėtų, kurie galėtų būti gyveninti ir kitur Europos Sąjungoje. Kitas dalykas - pensijų reforma. Labai įdomu ir aš tikiuosi, kad mes visi daugelį šalių jau daro, tai visi turėsime tą patį daryti. Ir e, yra, noriu paklausti, kokios, kokie yra privalumai susijęs su trečiaja pensijų pakopa ir kaip jūs vizuojate viskas bus toliau. Ačiū, Piteri. Mm, ačiū iš klausimus. Dėl mokesčių sumažinimą e, jis bus neutralus, tai nėra e, mokesčio mažinimas, kuris, dėl kurio neteksime pajamų, tai yra perimas nuo tiesioginio prie netiesioginio apmokestinimo Maltoje pusę pajamų gaunama iš pajamų mokesčio, tai yra iš tiesioginių mokesčių ir kita pusė surenkama iš netiesioginių mokesčių, skaitant nacionalinio draudimo, tai yra kitas šaltinis. Bet taip pat reikia žiūrėti į pajamų pasiskirstimą. Mes E, žinome, kad e, kaip ir daugybė, daugybė šalių pajamų pasiskirstimas yra pras, prastėja. Maltos situacija yra geresnė negu daugelį kitur, nes e, skurdžiai gyvenančių gyventojų skaičius yra mažia, procentas mažiausias, bet šiaip padėtis prastėja. Aš šią savaitę susitikau su socialiniu paslaugų ministru, mes jau galvojame apie 15 metų biudžetą E, žiūrime į tą žemutinę ribą, vaikus, skurdą ir pradedame galvoti, kaip spręsti problemas ir kaip kompensuoti dėl pensijų. Malta yra išskirtinė ta prasme, kad, kaip aš sakiau, mūsų dalyvavimo e, norma yra tokia maža. Pensijų naštą ta e, našta tenka mažesniam skaičiui žmonių negu Maltoje, nes e, kitose e, šalyse pusė gyventojų dirbo, o Maltoje trūksta 40 tūkstančių žmonių iki tos pusės. Ir mes galvojame, kad tokiu būdu situacija pagerės. Toks yra vienas požiūrio taškas, bet skola yra taip pat įsipareigojimas galintis atsirasti dėl nenumatytų atvi, aplinkybių. Ir kitais metais ir vėliau mes pradėdami dėkti tą trečią pakopą sieksime sumažinti naštą ateinančioms kartoms. Mano ministerija ir socialinių paslaugų ministerija sukūrė bendrą darbo grupę ir mes bandome e, modeliuoti uh, Nes dabar šiaip niekas nenori mokėti už ateitį, bet paklausti nori, kad tavo vaikai ir anūkai e, turėtų gyventi skurde, kai tu išeisi pensiją, tada atsakymas keičiasi. Taigi mes norime tokiu būdu žmonės paveikti ir e, priversti daryti tai, ko jie nenori. Mes e, politiškai elgiamės, bandome ieškoti būdų, kaip e, parduoti skirtingas priemonės. Gal tai yra, <laughs> reikia E, privaloma išvesti žmonės e, ekonomikos srityje. Liem. Ačiū, Šeron. E, Eduardai, sveikinu tave, puikiai tau sekasi dirbti. Ir tu anksčiau už, buvai atsakingas už statistikos klausimus, aš perėmiau juos ir turiu E, šiek tiek problemų su komisija. E, po trilogo liktai su taryba sutarėme, bet matome, kad dabar e, vyksta blokavimas. Mes balsavome dėl teksto per pirmąjį svarstymą ir bandėme išlaikyti tavo pasiūlymus kaip galima tiksliau ir didžioji dauguma pritarė E, tavo pasiūlymams, nes jie yra tikrai gana labai ambicingi. Ir tavo darbas balsavimu tikrai buvo pripažintas tam tikrą prasme. Ir e, dabar galvom apie mandatą, kuris turėtų būti steigtas tarybai e, kitam trilogui, bet atsirado blokuojanti mažuma ir joje keista, bet yra Malta. Ir nežinau, ar tu gali ką nors padaryti, nes tai yra klausimas, kuris yra artimas tavo širdžiai. Ačiū. <laughs> you really got me there. Na ir įkliuvau. Manęs e, paklausė, kokia yra pozicija, tai sakau, tokia yra pozicija, bet aš dabar taip pat e, priimu politinius sprendimus. E, būtų apmaudu, jeigu viskas įstriktų, nes statistika yra nepaprastai svarbus dalykas. Mes daug ką darome gyvendami dviejų šešių dokumentų paketus, įdėkdami vertinimo rodiklius Bet e, mes turime galvoti apie kojas to viso mechanizmo, nes kolosas e, su molinėmis kojomis e, paprasčiausiai sugrius. Ir, pavyzdžiui, BVP ar kitos, kitos, kitų sričių klaidos gali kelti rimtų problemų. Vakar e, klausiau Malos centrinio banko pasisakymą apie augimo potencialą. Mes matome, kad jisai didėja, o komisija e, visiškai priešingai galvoja. Ir e, paskui išsiaiškinam, kad prognozės Mm, tam tikri rodikliai naudojami prognozėse skiriasi. Tai yra techniniai dalykai, bet labai naudinga juos pasižiūrėti. O agentūrų nepriklausomas Eurostato nepriklausomas yra nepaprastai taip pat svarbus dalykai. E, tokiu būdu jos užsitarnauja pagarbą. Aš savo šalyje turėjau pereiti. Buvo rasta klaida ir reikėjo man kaip ministrui atlikti tyrimą, bet taip pat išlaikyti distanciją. Mes turime statistikos biurą Maltoje, kuris gerai dirba, e, vyksta konsultacijos ir taip toliau ir panašiai. Ir aš e, pasižiūrėsiu, ką galima padaryti ir kalbėsiu tiek su Eurostatu, tiek su taryba, jeigu reikės. Ir tikimės, kad toks svarbus dokumentas galiausiai e, sulauks pritarimo. Labai ačiū. E, dabar turime savo agentą taryboje, tai labai gerai. Jau ne pirmą kartą kalbam apie tai, kad valstybės narės bando užblokuoti tai, ko atsisakė per biudžeto struktūrą statistikoje. Mums e, E, iškilo ta pati e, problema dėl S2010. Paskutinis klausimas. Ačiū Šaron. Edvardai dabar mano eilė pailsėti. E... Prašau kalbėti. Aš kaip jūsų buvęs kaimynas ir kolega E, norėčiau Jūs pasveikinti prie mus tokį novatorišką sprendimą, kuriant biudžetą. E, du kartus Jums pavyko e, tai padaryti. Jūs žinote, kiek mes ES galime padaryti, kiek Europos parlamentas gali nulemti biudžetą. Jūs turite patirties kaip Europos parlamento narys, o dabar dirbate ministru Ką jūsų nuomonė būtų galima pakeisti, palaikant ryšį tarp Bruselio ir valstybių narių, kaip pagerinti jų komunikavimą? Ir koks jūsų nuomonė yra pagrindinis e, uždavinys, stengiantis sukurti stipresnę Europos Sąjungą, kaip mes galėtume realiai kalbėti apie solidarumą Žinote, kad socialdemokratų partijoje apie tai mes daug kartų esame kalbėję. Ir dėje aš matau, kad kartais mes kalbame tik kalbėjimo labui. Gal galėtumėte atsakyti? Norėčiau sutelkti dėmesį į vieną žodį, kurį jūs panaudojate – solidarumas. Tokiose valstybėse kaip Malta e, žmonės nebesupranta, kas vyksta. Nes viena vertus jiems yra sakoma, kad per ESM ar per kitus fondus yra padedama kitoms valstybėms narėms, Graikijai ar kitoms, ar Portugalijai. Ir tada Malta prisideda prie to. Parlamentas didelę valsų daugumą patar, patvirtina, e, abi parlamento pusės pasiekė konsensusą ir Malta arba atsitiktinai, arba tam, pagal tam tikras formulės uh, suteikia daugiau negu kitos valstybės narės paramos. 3,3 procento BVP mes atiduodame e, tiems e, kitų valstybių gelbėjimo fondams. Kodėl taip atsitinka? yra taikoma tam tikra formulė. Lygiai taip pat parlamente mūsų yra daugiau, negu turėtų būti. Kartais ta formulė mums yra palanki, kaip kad Europos parlamento narių atveju. Čia e, mes esame puikiai atstovaujami, žiūrinti mūsų dydį, bet kita vertus yra ir kitas lasdos galas, tai yra įna, e, finansinis įnašas. Dėl imigracijos ir naštos e, pasidalymo imigracijos rytyje. Čia mes jaučiamės izoliuoti. Migrantai atplaukia į Europą, nes jie e, nori e, susikurti ateitį, jie nori ištrūkti iš e, savo tėvinių, jie rizikuoja savo gyvybėmis. Visi žinome, kas dedasi. Ir mes, maltiečiai, jaučiamės visiškai apleisti. Ir tai pasakytume ne tik e, apie mus, maltiečius, E, tie žmonės, kurie e, žūsta jūroje, jaučiasi lygiai taip pat. Taigi viena vertus e, solidarumas reiškėsi, egzistuoja, kita vertus jo visai nėra. Todėl artėjant rinkimams mes turėtume daugiau apie tai kalbėti. Maltoje rink, da, aktyvumas rinkimuose yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje. Bet šiaip Malta niekiek nesiskiria iš kitų šalių. ir atotrukis nuo piliečių e, negali būti užpildytas dėja. Per krizę tarsi ir atsivėrė galimybė mums susitelkti ir daugiau pradėti veikti kartu, bet nematome, kad taip būtų. Baigdamas, aš noriu pasakyti, kad turime e, būti pozityviai nusiteikę, mūsų laukia daug toli siekiančių planų. Galbūt kartais mes vieni kitų nesuprantame, Bet e, mums nepatinka, kai viskas yra matuojama pagal vienodą e, kriterijų, kai vis tokie patys e, principai taikomi visiems. Mes nesakome, kad mažosios valstybės yra ypatingos, bet jos yra skirtingos. Net vakar aš skaičiau e, straipsnį, kad žmonės skiriasi, nes e, vyrų ir moterų smegenys yra kitaip konfigūruotos. E, net nebeprisimenu, kodėl taip yra, bet taip yra. E, Lygiai taip pat aš galiu pasakyti, kad stambiosios valstybės ir mažosios valstybės yra viduje kitaip sukonfigūruotos. Jos e, negali būti lygiavertiškai vertinamos. E, tai, kiek iš mūsų tikima, tai, ko iš mūsų tikimas, yra milžiniškų masto, ar kalbėtume apie statistiką, ar apie kitus duomenis. Kai kurios valstybės, tokios kaip Airija, yra E, turi tam tikrų zonų, kurios yra skirtingai traktuojamas, bet mes esame atskira e, valstybė ir mes esame traktuojami lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, Vokietija. Todėl e, tikimės ir bandome suprasti, kad bandome kitiems parodyti, kad mes esame lankstus ir kad ES turėtų lankščiau elgtis traktuodama kitas valstybės. Ypač dabar, kai 28 valstybės narės. Europos komisija turi išnagrinėti 28 biudžetus. Per labai trumpą laiką ji turi užpildyti visą eilę formų ir formuliarų. Ir klaidų yra padaroma. Ir pripažįstame, kad yra tokių klaidų, kaip vietoj 30 parašoma 300 ar vietoj 40 400. Tokios klaidos turi būti ištaisytos. Mes ateitį žvelgime optimistiškai ir darome viską, ką galime. Feima. Labai ačiū, Edvardai. Buvo labai malonu e, su jumis susitikti čia. Aš norėčiau, kad visi e, žmonės tampantis finansų ministrais pirmiau padirbėtų ekonomikos komitete. Taip jūs galite pristatyti savo problematiką suprasdamas, kaip e, skirtingų dydžių valstybės narės vertina atitinkamas problemas. Manau, kad tai buvo labai naudinga informacija mums, suprantant, kaip e, reikalai atrodo iš kitos pusės. Ačiū dar kartą.